Okay. Thank you very much. Meine Damen und Herren, darf Sie sehr herzlich. Ponios ir ponai, sveiki atvykę į posėdį. Šiame posėdėje vėliau kalbėsime apie asociacijų susitarimą su Gruzija. Tačiau šiandien susitiksime su Ukrainos užsienio reikalų ministru ponu Klimkinu ir padiskutuosime apie Ukrainoje susikloščiusią situaciją. Savaitgalį, bent jau kiek aš, kiek man teko girdėti, nieko gero neįvyko. Bundeskanclerė Merkel 3,5 valandos kalbėjosi su Putinu, Junkeris 2,5 valandos kalbėjosi su Putinu, tačiau iš tų diskusijų neatrodo, kad atsirado kokiu nors naujų minčių, kaip būtų galima išeiti iš susikloščiusios situacijos. Rusijos federacijos prezidentas vakar vakare Vokietijos televizijai davė interviu ir iš jo taip pat man nesusidarė įspūdis, kad jis nors kiek kitaip žiūri į situaciją. Jis niekaip ne, nemato galimybės, kaip apsaugoti žmonės, kuriuos persekioja ir žudo Rusijos, iš Rusijos pusės atsiustos kariškių grupės. Taigi tokia yra situacija. Istoriniai kažkokie tai reikalavimai, teritoriniai reikalavimai, neva tai apsauga mažumoms ir panašiai, šitaip yra pagrindžiami reikalavimai užpulti kitas šalis, taip vyko Europoje prieš kelišimtus metų ir dabar matome, kad istorija vėl kartojasi. Aš dar nieko negirdėjau iš Vokietijos federalinės kanclerės, jokio oficialaus pareiškimo, tačiau gali būti, kad situacija pakenks ir Gruzijos bei Moldavijos reikalams. Įtampa ten taip pat e, didėja ir aš matau, kad yra tam tikra, ma, aiškiai matyti, kad egzistuoja tam tikra strategija. Viskas vyksta dėsningai. Taigi pagrindo dideliam optimizmui dėje nėra. Ir tikrai dar nėra tai buvę, kad G20 susitikim, į G20 susitikimą kokia nors šalis atvyktų lydima karo laivų, kaip dabar padarė Rusija. Tai tiesiog galios demonstravimas, būtumėm taip pasakę anksčiau. Ir man atrodo, kad galime patekti į tokią situaciją, iš kurios paskui bus labai sunku išeiti. Taigi, ponia užsienio reikalų ministrė, mes, Europos parlamentas, didelio daugumą ratifikavome kartu su Verhovna Rada tą sutartį, kuri ir toliau galioja ir yra įgyvendinama taip, kaip numatyta įgyvendinimo tvarkaraštyje ir niekas neketina jos atsisakyti. Todėl aš norėčiau paprašyti jūsų dabar pakalbėti apie situaciją Ukrainoje. Prašau, žodis jums. Dear Elmar, honorable members of the Brangus parlamento nariai, ponios ir ponai, ponas pirmininkė, kaip visuomet tikrai didžiulė garbė ir malonumas kalbėti prieš jūs visus. Elmerai, labai ačiū už tai, kad suorganizavote šią galimybę. Matau daug pažįstamų veidų, kuriuos esu sutikęs iki parlamento rinkimų ir po jų daugelis iš jūsų mus palaikė. Kai kurie kaip stebėtojai dalyvavo per parlamentinius rinkimus, teisinga terminologija čia naudojama, tačiau rezultatai nebuvo visiškai aiškus, 80 procentų, daugiau nei 80 procentų e, balsavo už proeuropietiškas partijas, taigi rezultatai yra akivaizdus ir aiškus. Svarbiausia tai, kad kalbant apie geografiją, nėra kažkokių didžiulių skirtumų. Buvo užtikrinta tikra dauguma ir visose geografiniuose regionuose buvo balsuojama už Ukrainos europinę integraciją, už judėjimą link Europos. Aišku, susidurėme su iššūkiais, reikia parengti reformas, nes dabar matome labai nedidelį, bet vis dėlto galimybių langą. Aišku, Rusija bando destabilizuoti situaciją Ukrainoje ir dėl to mes neketiname nutraukti reformų, kaip tik privalome būti visiškai įsipareigoję. Kalbant apie koalicijos susitarimą, jo projektas man yra tikrai unikalus ir ambicingas dokumentas ir ten kalbama apie visas esminės reformas, kurias reikia įgyvendinti per artimiausią ateitį. kadangi mes privalome įgyvendinti asociacijos susitarimą. Čia vėlgi labai norėčiau padėkoti jums visiems už jūsų paramą procesui už tai, kad pagelbėjote derintis dėl asociacijos susitarimo ir jį ratifikuojant. Taip pat norėčiau palinkėti sėkmės mūsų draugams Gruzijoje, nes ir dabar jiems atėjo gera galimybė. Akivaizdu, kad Europos vertybės ir Europos standartai bus plėtojami mūsų šalyje. Kokiosgi yra tos būsimos reformos? Mes esame numatę keturias prioritetinės rytis. Pirmiausia, kova su korupcija. Kalbu apie tikrą kovą. Ne vien tik tai apie pagerintus teisės aktus, bet taip pat ir tinkamai įgyvendinama teisė. Taip pat mes norime įsteigti antikorupcijos biurą, kuris leistų ir žmonėms, ir ekonomikos atstovams teisingai bendradarbiauti. Taip pat sieksime decentralizacijos. Norime naujos sistemos, kurioje žmonės galėtų naudotis didesnė laisvė, bet tuo pačiu metu prisimti daugiau atsakomybės. Čia reikia pasirūpinti ir mokesčiais. Čia remsime, remsime trijų ramščių sistema panašiai Lenkijos. Taip pat norime užtikrinti tinkiamą valdyseną ir galiausiai, bet nemažiau svarbu, tai yra teisės viršenybė. Mes norime pakeisti visą teisės sistemą Ukrainoje, norime užtikrinti ir tinkamą civilinę saugą. Šiandieną Mes turime pasirašę susitarimą padedant ES, kur yra kalbama apie reformas civilinės saugos sektoriuje. Yra numatoma ES misija, kuri mums pagelbės pakeisti visą sistemą. Jei paklaustumėte ukrainiečių, kuo jie tiki, kuo pasitikė policija, teismų sistema, teisė, tai atsakymas būtų Ne, mes pasitikime mūsų vertybėmis ir bažnyčia. Tačiau mes norime, kad civilinės saugos sektoriaus institucijos nusipelnytų pasitikėjimo. Pagal šią reformą bus numatyta daug žingsnių. Tie žingsniai bus išdėstyti būsimame koalicijos susitarime. Mes numatysime konkrečius laiko terminus, kada turi būti įgyvendinti tie žingsniai. Mano vizija, mano svajonė yra tokia. Noriu, kad ES įsitrauktų į visas mūsų reformas. Noriu, kad ES komandos specialistų dalyvautų, dirbtų kartu su mūsų ministrais, kad ES ekspertai dirbtų vietos lygių kadangi būtent tokia pagalba leis užtikrinti tinkamą reformų įgyvendinimą. Aišku, tam, kad procesas būtų sėkmingas, reikia suprasti, kad tai manoma tik tokiu atveju, jeigu niekas nebandys destabilizuoti situacijos mūsų šalyje. O tai, kas vyksta Donetske ir Luganske, Mes matome, kad yra tūkstančiai Rusijos karių kartu su teroristais, kurie kontroliuoja situaciją. Turiu dar kartą pakartoti. Yra šimtai ginkluotų tankų, automobilių, kurie yra tuose regionuose. Jodoje rinkoje galima nusipirkti ir Kalašnikovų, yra ir oro. E, tačiau galima gauti ir raketų netgi. Rusijos ir Ukrainos siena nėra iš tiesų kontroliuojama Lugansko, Donetsko regionuose, kadangi per sieną vis dar plaukia įvairios prekės, ginkluoti ir panašiai. Ir judas mogikai. Manome, kad situacija negali būti toliau eskaluojama, privalome suvaldyti situaciją. Labai svarbu yra atitraukti paėgas 50 km nuo sienos. Taip pat reikia pažangos dėl įkaitų, kadangi dabar yra maždaug 500 įkaitų, kurie gyvena visiškai nežmoniškomis sąlygomis. Turint omenyje dabartinę temperatūrą ir artenčią žiemą, tai yra tikrai siaubinga situacija. Be to yra ir politinių kalinių Rusijoje. Tai yra mūsų herojai pilotas Nadė Savčenka. Jie yra laikomi Rusijos kalėjimuose ir Taip pat yra daugybė žmonių paimtų įkaitais e, Ukrainos teritorijoje. E, Nadė buvo paimta įkaitė, užmausiai maišą ant galvos. Ir tikrai situacija prastėja, yra neužtikrinama žmogaus teisės. Ypač po lapkričio antros dienos. Kai kurie Donetskė ir Luganskė vadina tai rinkimais akivaizdus, ten yra Rusijos palaikymas, buvo siekiama išrinkti Donetsko ir Lugansko parlamento narius, tačiau tai tiesiog sukėlė tokį konfliktą. Privalome suprasti, kad Donetskas ir Luganskas nėra, nėra kita padniestrė. Ta situacija, kurią matome regione, yra prastėjanti humanitarinė padėtis ir taip yra dėl Rusijos poveikio. Tikrai tai yra destabilizuojantis faktorius, nespaitant visų mūsų pastangų. Kogi mums reikia dabar? Reikia, kad ES kalbėtų vienu balsu. Privalome ištikrinti, kad Rusija nesuskaldys ES ir jos pastangų. Dėl to aš esu dėkingas jums visiems už tai, kad jūs skleidžiate šią politinę žinę, už tai, kad garsiai kalbate apie Rusijos spaudimą. Dėl to, kad esate įsipareigoję spausti Rusiją laikytis Minsko susitarimų dėl paliaubų. Kiekvieną dieną miršta mūsų kariai, kadangi teroristai paleidžia daugybę kulkų ir noriu pasakyti, kad nuolat vyksta apšaudimas teroristų. Vakar praradome dar šešis karius. Dabar galime pasakyti, kad kiekvieną kartą jau tūkstančius, kiekvieną dieną jau tūkstančius kartų buvo pažeistos paliaubos. Tai reiškia, kad daugybė Lugansko ir Donetsko gyventojų praranda pasitikėjimą vyriausybę dėl situacijos stabilizavimo. Tokioje situacijoje mums reikia labai aiškios žinios iš Europos Sąjungos. Reikia, kad aiškiai būtų rodoma parama Ukrainos reformoms, tam, kad tos reformos būtų sėkmingos Mums reikia jūsų įsipareigojimų ir paramos, reikia ir techninės ir karinės paramos. Aš nekalbu apie ginklus, aš suprantu, kad klausimas yra labai jautrus. Tačiau mums reikia apsaugos, mums reikia sankcijų, reikia atbaidomųjų priemonių ir taip pat reikia sustiprinti mūsų karinius pajėgumus. noriu pasakyti štai ką. Mes neketiname karinėmis pajėgomis kautis Luganskė ir Donetskė. Mūsų žmonės ten kenčia nuo teroristų. Mes esame įsipareigoję rūpintis tai žmonėmis. Kalbant apie Luganską ir Donetską, ten nebėra apmokama už dujas, už elektrą, tačiau mes vis tiek priemėme sunkų sprendimą ir toliau tiekti dujas bei elektrą tam, kad žmonės nesušaltų esant tokiai žemai temperatūrai. Mes visi suprantame, kad nei cento negausime atgal už tuos teikiamus išteklius. Tiesiog mes esame įsipareigoję rūpintis ten esančiais gyventojais, privalome užtikrinti humanitarinę pagalbą tiems žmonėms, kurie kenčia nuo teroristų. Dėl to labai vertiname visas ES pastangas tiek es kartu, tiek atskirų valstybių narių. Esame dėkingi Jums už humanitarinę pagalbą. Esame įsipareigoję ir toliau imtis tinkamų žingsnių, tačiau mums reikia jūsų testinės paramos. Labai svarbu, kad būtų teikiama parama tam, kas numatyta Europos darbo atvarkė. Noriu dar kartą pakartoti. Mes esame įsipareigoję įgyvendinti visas reikiamas reformas, tačiau Tam mums reikia jūsų paramos ir jūsų įsipareigojimų. Reikia, kad ES perduotų labai aiškę žinę, kad būtų aiški Europos perspektyva ir vizų režimo sektoriuje, ir sektoriame integravime, ir visose kitose srityse, kurios yra svarbios ukrainiečiams, nes tai taip pat yra svarbu ir Europos Sąjungai. Mes nemanome, kad tai yra tik tai tuščios šūkis. Mes e, rytų Ukrainoje kaunamės ne vien tik tai dėl Donetsko ir Lugansko, ne vien tik tai dėl Ukrainos, tačiau taip pat rūpinamės ES saugą ir saugumu, rūpinamės visų europiečių saugumu. Tarkime, Jei kažkas pabandys ir sugebės endeskaluoti situaciją Donetskė ir Luganskė, tai košmarą sapnuosime visi, ne vien tik tai Ukraina, bet ir visi jūs. Dėl to labai svarbi yra jūsų parama ir jos prieinamumas. Yra dar daugybė svarbių dalykų, svarbių žingsnių, kurių reikia imtis. Reikia čia prisiminti ir lengvatas ir taip pat e, privalome nepamiršti to formato, kuriuo e, deramės. Kai tik taip prisidėjo Europos Sąjunga, tai tuo metu buvo primtas labai teigiamas sprendimas dėl energetikos turime dujų tiekimą iki kovo pabaigos dėl jo susitarta. Ir taip pat turime priminti, jog esame prisijėmę asociacijos susitarimo įsipareigojimus. Mes norime bonafidai gyvendinti visą tai, ką pasižadėjome ir padaryti tai laiku. Tam mums reikia tos paramos ir tuomet mes sugebėsime viską užtikrinti, bet galime tai padaryti tik tai dirbdami kartu. Dėkoju už jūsų dėmesį, esu pasirengęs atsakyti į klausimus. Ačiū. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Plenkovičiui. Ačiū Elmarai. E, Dėkuoju Pavlo ministrui už pasisakymą. E, Ukrainos e, delegacijos vardu, parlamentinio komiteto vardu, taip pat kolegų vardu, kurie dalyvavo rinkimų stebėjimo misijoje, norėčiau pasveikinti Jūs už tai, kad jūs suorganizavote rinkimus spalio 26 dieną e, taip, kad jie atitiktų tarptautinius standartus. Aš norėčiau jūsų paklausti apie politinį kontekstą. Ar visos pagrindinės europietiškos partijos bus įtrauktos į koalicijos sustarimą naujosios, dėl naujosios vyriausybės? Mes e, e, norime matyti rados E, radoje e, tam tikrus darinius, kaip galima greičiau ir vyriausybės veiklą, kad būtų galima gyventi reformas. Dėl diskusijų Brisbane, e, kur pirminink, prezidentas Putinas labai aišku signalą išgirdo iš visų pasaulio vadovų dalyvavusių ten. Ką Jūs galite pasakyti apie Rusijos reakciją ir šiame kontekste, kaip Jūs įsivaizduojate, kaip laikomasi Minsko protokolo ir e, Minsko memorandumo? Jūs ką tik taip pat kalbėjote apie e, tai, kad buvo nutrauktos, paliaub, pažeistos paliaubos keletą kartų ir smurto atveju padaugėjo. Jūs taip pat šiandien. E, Sakėte, kad ryte buvo pasirašytas sutarimas su įgaliotinė Mogerini e, apie pagalbą misiją ES e, susijusią su saugumo sektoriaus reforma. Ko jūs tikitės iš to? Taip pat noriu Jums pasakyti, kad e, parlamente e, Ukraina labai stipriai remiama. Pane Gomeš, ačiū ministrė, labai vertinu tai, ką Jūs pasakėte. Džiaugiuosi tai, kad sustarimas dėl dalyvavimo mūsų SSR, taip vadinamas sutarimas pasirašytas. Ir taip pat e, kalbama apie teisingumo sistemą, apie žmogaus teisų įtvirtinimą, tai labai aktualus žmonėms ir tai bus labai, e, padės tarsi pagrindą kitoms e, reformoms. Aš kalbu apie kovą su korupcija. Kaip jūs tai numatote gyvendinti? Ačiū. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti Jums savo frakcijos vardu ir pasveikinti atvykus į Europos parlamentą mūsų frakciją. Tikrai Jūs remia. Aš noriu užduoti Jums du klausimus. Pastarosiomis dienomis, netgi pastarosiomis valandomis, buvo pateikta gana daug pareiškimų, įvairiausių interviu televizijoje Jums aktualiais klausimais. Putinas kaltina Kijevą esą Kievas nutraukė arba pažeidė paliaubas. Tačiau visiškai aišku ir yra pakankamai daug aiškių įrodymų, kad būtent Rusija siunčia savo karius ir ginklus į Ukrainos teritoriją. Visi bijo, kad pasikartos Krymo scenarius. Ar jūs dar matote kokį nors realistinį būdą išlaikyti paliaubas ir toliau ir ne deeskaluoti tą situaciją, nutraukti karinius veiksmus? Taip pat Putinas viename interviu pasakė, kad galimas politinis federacinis sprendimas, o jūs minėjote decentralizaciją savo kalboje. Putinas kalba apie decentralizacija ir regionalizacija ir jam tai yra beveik tas pats, kas kalbėti apie federaciją. Kai kurios ES valstybės, mano šalis, taip pat ir Vokietija, yra federalinės valstybės. Kaip Jūs manote, kaip reikėtų aiškinti jūsų atveju decentralizavimo savoką jūsų šalyje, kaip ta savoka turėtų veikti? Ir ar matote kokį nors skirtumą tarp decentralizacijos, regionalizacijos ir federalizacijos? Ačiū. Thank you, Chairman. Minister. Mm, dėkoju, pirmininkė, sveikinu Jūs ministrė atvykus į Briuselį. Labai vertinu jūsų atvirą pasisakymą, ką tik išgirsta. Norėčiau palinkėti jums e, sėkmės įgyvenant reformas. Mano klausimas apie žmogaus teisų pažeidimus, e, kurių padažnėjo, kaip teigiama, Kryne, Kryme pavyzdžiui, ir kitose Rusijos okupuotose teritorijose. Keletą kartų girdėjome, kad vis daugiai informacijos, kad Krymo gyventojai yra persekiojami tie, kurie bando priešintis Rusijos veiksmams Kryme. Būdami Ukrainos piliečiais, jie bando gyventi pagal Ukrainos konstituciją tie tokie uh, veiksmai ypač stipriai pasireiškė prieš Krymo totorius, taip pat apie vietos, prieš vietos žiniasklaudą. Ir uh, siūloma sausio mėno kitų metų e, kaip galutinis terminas, į kurio turis persiregistruoti žiniasklaidos priemonės veikiančios Kryme kaip Rusijos žiniasklaidos priemonės. E, kokie jūsų santykiai su Krymu ir jūsų nuomonė, ką reikėtų daryti Europos Sąjungai, kad galėtų plačiau nušviesti reikalą ir reikalauti, kad būtų laikomas tarptautinių nu, susitarimų. E, Rusija, kaip ir kitos šalis, turėtų tų susitarimų laikytis. Ačiū. Labai ačiū, pirmininkė. Jūsų vyriausybė ministrė kalbėjo apie e, vairius veiksmus, kurių įmamasi. Matome, kokios tragiškos pasiekmes. E, okupuotose teritorijose. Ar jūs sutinkate su tuo? Gali būti, kad regione prireiks humanitarnės pagalbos. Ministrė, akivaizdu, kad gyventojai kenčia. Jie nesulaukia būtinos humanitarnės pagalbos. Valdžia turi reaguoti į tai reikia užtikrinti deramą nacioną, tarptautinį atsaką. Ši situacija sukėlė didžiulę įtampą. Ir aš norėčiau, kad jūs atsakytumėte, ką darys Ukrainos valdžia e, vyriausybės, žvelgdama į šią situaciją. Ar jūs ir toliau neteiksite humanitarnės pagalbos, kuriuo taip reikalinga? Ačiū. vieną minutę suteikiu klausėjams ir jau daugiau į sąrašą nieko nebeįtrauksime. Jeigu kitai bus, tai mes nesuspėsime. Pane Harms. Aš iš tikrųjų matau, kad labai reikia humanitarnės pagalbos ne tik e, Donetskė ir Luhanskė ir aplink šios e, miestus ir ką galime padaryti, kad pagerintume humanitarnės pagalbos teikimą e, tiems žmonėms, kurie gyvena Donbaso regione ir kurie yra neužtikrinti dėl savo ateities, nežinau, kaip jie išgyvens žiemą. Kitas dalykas e, dėl e, stebėjimo misijos SBO, ji beveik žlugo ir ką mes galime padaryti, bent jau iš vakarų perspektyvos, ką būtų galima padaryti, kad ši stebėjimo misija vis tik tai funkcionuotų. Ponas Kelam, dėkoju. Ministrė. Jūs sakėte, kad kasdien žūsta Ukrainos e, kareiviai nežiūrint Minsko susitarimų. Žinome, kad e, Rusijos tankai, artilerija, kareiviai yra sutelkti e, Ukrainos rytinėje dalyje. Ar jūs manote, kad Minsko sutarimas tebe galioja, tebe yra tvarus, gal reikia e, kažkokio labiau patikimo konteksto, platesnio konteksto, kad būtų užtikrinta taika. Praeitą savaitę Olegas Tariovas, viena žinoma figūra, pasigyrė, kad mūšis dėl naujosios Rusijos nebaigtas, bet e, kad mūšiai dėl Ukrainos yra siekis e, sukurti vieną valstybę. Ar jūs manote, kad uh, galvant apie dabartinę situaciją, yra reakcija adekvati užtikrinta. Jeigu, pavyzdžiui, Rusija nuspręs užpulti, ką Ukraina, kokį atsaką duos Ukraina. Ir dar vienas klausimas E, dabar daug dėmesio skir, bus skiriama sustarimui su Iranu dėl branduolinius programos. E, Rusija yra dalyvė proceso ir žinote, ar nemanote, kad Ukrai, Rusija nepasinaudos situaciją? siekdama nukreipti dėmesį nuo Ukrainos ir tuomet e, užpulti ją. Much, Šanį. Ponas, e, buvo jau kalbėta apie tai, kad mm, per rinkimus buvo daug tarptautinių stebėtojų Ukrainoje, aš taip pat dalyvavau delegacijos darbe ir mes iš tikrųjų labai daug ko sužinojome. Tačiau m, mm, du dalykai man liko atviri ir norėčiau to paklausti užsienio reikalų ministro. Kokios pagalbos jums reikėtų tam, kad būtų užtikrintas šildymas Ukrainoje. Ką galite taip pat pasakyti apie uh, Malazijos oro lainerio uh, istorijos tyrimą? Thank you, Mr. Chairman. Van Balen. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėjau paklausti apie Malazijos lėktuvo katastrofą, kuris buvo pašautas. Gal jūs turite, ministrė, kokios nors naujos informacijos. Kitas dalykas yra Rusijos, Ukrainos ir ES sustarimas dėl energetikos. E, ne, nėra dar visų detalių paskelbta. Gal jūs, ką nors galėsite pasakyti daugiau apie tą sustarimą dėl energetikos? ponas Ajuso, dėkoju. Permuoju, atsiprašau. Buvo kalbėjome apie karą, apie neteisybę, apie prievartą ir panašiai. Žinoma, problema ne Ukraina, problema yra Rusija. Bet noriu pasakyti dar keletą dalykų, kurie tik iš pirmo žvilgsnio atrodo paprasti, bet tokie nėri. Berlyne, Vašingtone dažnai kai ko nedarome, nedaroma dėl to, kad bijoma pakengti saviems žmonėms. Ukraina, Ukraina dabar yra tapusi instrumentu naujajame šaltajame kare. To karo kai kam reikia, jis kai kam naudingas. Ukraina tapo šachmatų lentos figūra. Ir dabar ta figūra yra naudojamasi kare ar kovoje su Rusija. Aš tikiuosi, kad Ukrainoje bus galima surasti federalinį sprendimą tinkantį visiems ir jai pačiai. Ačiū. Jo, Mr. President, Mr. Minister. Ačiū, ponė pirmininkė. Ministrė, dar kartelį norėčiau pabrėžti, kad čia yra daug Ukrainos draugų. Turiu du klausimus. Praėjusią savaitę skaičiau, kad e, Prancūzijos premjeras nacionaliniai asamblėjai pasakė, kad e, Prancūzija priemė keletą sprendimų ir ypač dėl Mistralio norima toliau tiekti laivą. Ką jūs atsakytumėt prancūzų premjerui dėl tokio pareiškimo? Kitas klausimas. E, daug politinių asmenybių Ukrainoje e, kalbėjo Ženevoje, dalyvavo e, jungtinių tautų susitikime, tai buvo visai ne Minsko sutarties formatas. Ar jūs manot, kad tas susitarimas vis dar veikia? Pirmininkė, man didelį nerimą kelia situacija Ukrainoje. Rinkimuose buvo išrinkta ne tik administracinė valdžia, kaip tai vyktų normalioje, įprastinio atveju normalioje šalyje, tačiau rinkimai vyko karo apimtoje šalyje ir juose dalyvavo tik pusė visų rinkėjų. Kai jūs kalbate apie 80 procentų ukrainiečių, kurie balsavo už Europos kryptį Ukrainoje, tai vis dėlto nėra tiesa, kadangi tik 52 procentai rinkėjų apskritai dalyvavo rinkimuose. Jūsų vyriausybė yra pakankamai silpna dėl to, kad tauta tiesiog nesureagavo į tuos rinkimus tuo metu, kai tai buvo taip svarbu, kai kalbama apie išlikimo klausimus. Taigi, kaip Ukraina gali tikėtis, būdama tokia silpna pilietiškai, apsispręsti dėl ir kaip ta vyriausybė, būdama tokios silpnos daugumos išrinkta, nuspręsti dėl e, Ukrainos likimo. Dėmesio ministras. Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū už pristatymą. Labai svarbu jūsų dalyvavimas čia ir labai svarbios naujienos iš Ukrainos. Dabar labai trūksta informacijos, todėl e, labai džiaugiamės darbu su ambasada, darbas yra labai e, aktyvus. Odesoje žmonės taip pat e, svarsto apie ateitį, kalbama apie reformas. Taigi mes tas reformas labai remiame ir joms pritarėme. Taip pat norėtume paklausti, kaip jūs išlaikysite kontaktą su Europos Sąjunga, kaip mes gausime daugiau žinių apie vykdomas reformas, ar reikia kažkokio instituto, ar užtektų kažkokio atstovo. Dėkuoju. Thank you, Chair. Dėkuoju, pirmininkė premje... ministrė, esu labai dėkingas, kad išdėstėte, kokie bus prioritetai naujai išrinktos vyriausybės. Jūs taip pat pirmiausia paminėjote kovą su korupcija. Kaip galėtumėt pakomentuoti Jeceniuko rinkimo kompaniją, kampaniją? kampaniją? E, ir e, e, ar tikrai ta rinkimų kampanija buvo nupirkta ir korumpuota? Dėkoju už daugybę puikių klausimų. Man turbūt reikėtų kelių valandų, kad galėčiau juos nuodugniai atsakyti. Tačiau norėčiau pradėti nuo pačių svarbiausių. Aš stengsiuos atsakyti į keletą klausimų drauge. Ir pateiksiu jum informacijos šiais klausimais. Taigi visų pirma, dėl koalicijos sudėties ir dėl didelių partijų, kurios turėtų būti koalicijai. Dabar penkios partijos aktyviai dalyvauja koalicijoje, jos visos išreiškė savo įsipareigojimus ir jos visos dalyvavo parengiant koalicijos susitarimą ar visos partijos veiks vyriausybei, ar tik ją rems, kol kas negaliu atsakyti. Bet koalicijos sutartis e, tikrai remiama visų penkių partijų. Dėl ateities po Brisbano susitikimo. Visų pirma, reikia suvokti, kas yra racionalumas, reikia suvokti Rusijos veiksmus. Geopolitinė situacija, dabartinė geopolitinė situacija yra sudėtinga, visi dėl to sutariam. Rusija nori kontroliuoti Ukrainą neleisti ją eiti europinės integracijos keliu. Su tuo susiję daug irracionalių ir emocijomis gristų klausimų ir sprendimų. Taigi, mums reikia stabilizuoti Donetską ir Luganską, reikia imtis aiškių veiksmų, dėl kurių mes sutarėme pasirašydami Minsko susitarimą. Reikia, kad pajėgos būtų išvestos iš šių regionų. Reikia užtikrinti paliaubas, užtikrinti kariaujančių pusių atsitraukimą. Ir žinoma, tokie netikri rinkimai, kurie vyko lapkričio antrą, prie to e, neprisideda. Tačiau vis dėlto aš nesitikiu teigiamų veiksmų šioj srityjs, procesas bus sudėtingas Ir būtent todėl mums ir toliau reikia ES paramos. ES misija. E, ji padeda reformuoti civilinės saugos sektorių. Ir kasgi jau šioje srityje padaryta. Naujosios valstybės narės kartu parengė koncepciją, pagal kurią keičiama policijos pajėgų, teismų sistema, <clears throat> kalbam apie pagrindinius elementus šios sektoriaus, kalbama, kokiu teisės aktų reikia, kad užtikrintume saugumą šiame regione. Žinoma, reikia įstatymų, reikia juos priimti, patvirtinti ir žinoma, kad reikia kalbėti ir apie įstatymų įgyvendinimo problemas. Šio sektoriaus reformavimas yra labai svarbus, nors toks sprend, problemų sprendimo būdas atrodo ambicingas dėl kovos su korupcija ir sistemos reformų. Jau dabar esam parengę antikorupcinių įstatymų paketą. Įstatymams pritarė parlamentas. Tuos įstatymus pradėsime įgyvendinti pavasarį, nes pradžiai turime parengti institucinės nuostatas, įstatymų nepakanka. Europos Sąjungoje e, tokie procesai yra įprasti, mums reikia stebėsenos mechanizmo, reikia atskirų gru, stebėjimo grupių, uh, Taigi mes kalbam ne tik apie įstatymus, bet mes turim siekti, kad ukrainiečiai suvoktų, kad kišininkavimas yra blogas dalykas dėl teisėsaugos sistemos reformų. Tai didžiausia būsimos koalicijos darbo dalis. Reforma bus E, vykdoma pagal tai, kaip jau yra susitarta bendradarbiaujant su Europos Sąjunga e, įgyvendinus reformą bus pakeista teismų sistema, ji bus reformuota, e, nes teisminiai sistemoje vyrauja kišininkavimo politika, šie du klausimai, ta teisės saugos sistemos reforma ir kišininkavimas yra susiję. Dėl paliaubų. Tai klausimas, kurį mes užduodame 20 ar 30 kartų per dieną. Kas pažeidė tas paliaubas? OSI misija vykdoma, daug žmonių yra nusiųsta į atskirus regionus. E, Esbo nepilotuojami orlaiviai yra uh, pasiusti, ta veikla yra vykdoma. SBO e, misija taip pat išsiuntė 10 šarvuotų automobilių saugumui įgyvendinti. Tie šarvuočiai skirti stebėjimams. Ir mano ateities vizija yra tokia didelė misija, 500 SBO narių stebinčių visą teritoriją. E, tik tokiu būdu būtų galima pasiekti paliaubas ir atstatyti Rusijos Ukrainos sienos. E, mintis apie e, decentralizavimą, federalizavimą ir regionalizavimą uh, Tai atsakymas iš šį klausimą yra labai paprastas. Mes kalbam ne apie terminus, kalbam apie esmę. Ukraina yra šalis, kurioje yra keletą skirtingų dialogų. E, regionai turi isto, skirtingą istorinę praeitį, tačiau e, pagrind, paskutiniai įvykiai suvienijo Ukrainą ir mes kartu sprendžiam iššūkius. Taigi mes e, neturim kalbėti apie skirtumus ir įvairovę, bet mes turim vykdyti vieną bendrą užsienio reikalų politiką, ekonomikos politiką. Ir turim rinktis integracijos į Europos Sąjungą kelią turime vykdyti ekonominės ir teisėsaugos sistemos reformos. Taigi federalizacija galėtų būti vykdoma taip. Mūsų vizija yra tokia. Decentralizavimas. Ne tik terminologiškai, bet ir apimant uh, visuo, daugiau e, valdžios suteikiant atskiriems regionams, atskiroms visuomenėms. Ir suteikiant teisę imtis daugiau veiksmų. Žmogaus teisės kryme. Apie tai kalbama beveik kasdien situacija yra baisi Kiekvieną dieną mus pasiekia baisios žinios iš Krymo, ypač e, jos susijusios su Krymo totorai, totoriais. Kiekvieną dieną randam negyvų žmonių kų, dinksta žmonės, tie žmonės gyvena baimiai e, tikrai pažeidžiamos jų pagrindinės teisės, taigi vienas labai svarbus ne tik Europos Sąjungo, Sąjungai skirtas klausimas, bet ir Europos tarybai ir ESBO reikia reaguoti į šios problemas ir mano žinutė jums tokia. Situacija Kryme keičiasi. Vienas mano draugų, e, kuris vis dar gyvena e, Kryme, nes turi e, senus tėvus, kurie negali persikrausti iš Krymo. Jis man atsiuntė laišką, kur buvo labai paprasta žinutė - Krymo pavasaris, o kasgi toliau. vieniems krimiečiams mokami dideli atlyginimai, nes tuos atlyginimus moka Rusija, o kiti palikti išgyvenimui. Turizmo sektorius visiškai žlugęs, nors tikrai nemaža dalis gyventojų priklausė nuo turizmo sektoriaus. Me, tai yra mūsų žmonės, mes turim spręsti šias problemas, uh, bet taip pat turim aiškiai nuspręsti, kaip ateityje spręsti šias problemas susijusias su Krymo totoriais ir taip pat e, norėtume ir jūsų e, komiteto paskatinti bendradarbiauti su Krymo totoriais. Galbūt reikėtų e, Krymo totorius pakviesti čia. Uh, tie žmonės Sovietų sąjungos metu jau nukentėjo ir jie dar kartą kenčia nuo Rusijos okupacijos dabar. Kalbant apie humanitarinę pagalbą, tai labai kritinis ir kritikuotinas klausimas. Paskutiniais e, mėnesiai e, buvo e, stengiamasi teikti humanitarinę pagalbą į Donetską ir Luganską, vyko kelios vilkstinės, E, buvo siekta bendradarbiauti su Raudonuoju kryžiu, bet dabar kasgi vyksta, vyksta tik tai Rusijos konvojai, mes nežinom, kas tomis vilkstinėmis gabenama. Sakoma, kad e, teikiama humanitarinė pagalba Donetsko žmonėms, e, bet iš tiesų E, Rusijos kontroliuojami teroristai neleidžia mums teikti jokios humanitarnės pagalbos. Jie bijo, kad tai pakeistų žmonių nuotaikas, žmonės suvoktų, kas iš tiesų jais rūpinasi šiuose teritorijose. Tačiau aš sutinku, kad humanitarinė pagalba turėtų būti teikiama ir ne tik į okupuotas e, teroristų teritorijas, bet ir kitas teritorijos. ES pagalba šioj srity labai svarbi. SMM misija veikia veiksmingai, bet e, e, stebėtojų misija nėra tokia efektyvi ir priežastis to yra visiškai paprasta. Rusai nenori leisti stebėti sienos. Bet net ir šiuose patikros punktuose yra daug ginkluotų žmonių, kertančių sieną ir ne tik žmonės, bet ir sunkvežimiai gabenami per sieną ir žinoma, kad tose sunkvežimiuose gabenama amunicija ir ginklai. Jeigu Minsko susitarimas vis dar galioja, tai mes žinoma turime būti jam įsipareigoję ir jį vykdyti. Kitaip būti negali. Kietų atveju konfliktas ir visa situacija tik blogėtų, konfliktas didėtų. Mes galim čia kalbėti valandų valandas, ar reaguojama adekvačiai, ar ES reaguoja realistiškai, bet iš tiesų ES turėtų imtis ne tik sankcijų, bet ir stengtis e, sudaryti bendradarbiavimą dvi šalių pagrindų situacija Donetske ir Luganske negali būti lengvai išaldyta kaip Abhazijoje ar Pietų Osetijoje. Dėl pašauto Malazijos lėktuvo Olandų delegacija kaip tik buvo atvykusi, šią, atvyksta šią savaitę, atvyksta Olandų prokurorai ir tyrėjai stengiasi gauti lėktuvo nuolaižų, kurios turėtų padės vykdyti tyrimą. Žinoma, procesas sudėtingas, nes e, teroristai pasidarbavo labai profesionaliai. Bet mes turime padėti Mm, Olandams vykdyti šį tyrimą, aš manau, kad tai jų politinė teisė. Ir galiausiai turėsime gauti labai aiškę ir skaidrę ataskaitą ne tik dėl tragedijos, bet ir dėl išteklių ir šaltinių. Ta ataskaita turi padėti nubausti nusikaltelius. Ir žinoma, turime išsiaiškinti pagrindinę tos tragedijos priežastį. Dabar dėl šildymo, dėl dujų e, viskas labai paprasta, nėra čia jokios paslapties. Labai svarbu, kad e, Labai svarbu gauti ES pagalbą, kad žmonės gautų dujų ir, e, ir kad būtų mokama tik jau sunaudojus dujas. Jeigu naudojam vieno, jeigu mums reikia vieno kubinio, vieno milijardo milijardo kubinio metrų dujų, tai būtų mokama sunaudojus. Už tas dujas būtų mokama už dujas iš anksto. Stokholmo arbitražas buvo prieėmęs sprendimą ir tą sprendimą reikia vykdyti ir įgyvendinti. Pagal jį reikia E, sudaryti naują susitarimą su ES, nurodyti rinkos kainą ir užtikrinti dujų tiekimą, nes tai svarbu tiek mums, tiek ES. Tai labai svarbu mūsų saugumui. Aš iš pat pradžių sakiau, kad Mistralio pardavimas prieštarauja visiems politiniam susitarimam ir gero elgesio taisyklėms. Ir žinoma, kad Mistralis neturėtų būti parduotas Rusijai, nes tai tikrai neprisideda prie saugumo priešingai, tai mažina saugumą. Mūsų kolegos prancūzai turėtų rasti geresnį sprendimą. Mistralis neturėtų būti pristatytas Rusijai, nes galiausiai ir Europos Sąjungos saugumui iškils pavojus, ne tik mūsų saugumui. Ženevos forumas, Ženevos formatas man labai tinka, aš už jį pasisakau. man patinka, kad dėrybose dalyvauja JAV atstovai, e, e, rusai nenori priimti tokio sprendimo, bet aš jį labai remiu. Dabar dėl tų 52 procentų, kurie balsavo Ukrainos rinkimuose. rinkimuose. Mm. E, gana paradoksiška, kad e, Ukrainai, ukrainiečiai atsakė, kad jie buvo tikri, kad e, pasirinkimas bus proeuropietiškas ir kad rinkimų rezultatas bus kaip tik toks jie buvo tokie tikri, kad net neėjo į rinkimus, liko namuose. Bet rinkimų rezultatai ne tik pietų Ukrainoje, ne tik Kijeve, ne tik rytų Ukrainoje rodo, kad e, rezultatas yra labai aiškus, dauguma pasisako už proeuropietiškas partijas. Nėra jokio didelio uh, regiono Ukrainoje, kur rezultatas būtų kitoks. Aš tikrai norėčiau, noriu, kad tas e, dalyvavimas rinkimuose būtų buvęs skaitlingesnis, e, bet e, Ukrainoje šie rinkimai buvo didelis iššūkis ir mes turim skatinti visuomenę elgtis politiškiau. Kaip planuojame bendrauti su Europos institucijomis? Bus e, speciali koordinavimo sistema, e, kaip ir kontekstai integracijos Europos Sąjunga. Egzistuoja skirtingų minčių, e, turime specialų Europos integracijos biurą, dirba daug žmonių jame, kurie atsakingi už parengimą programos, pagal kurią bus įgyvendinama asociacijos sutarimas, taip pat bus įvertinta būtina pagalba ir skirtingos ES institucijos e, bus numatytos. Aš uh, noriu pasakyti, kad Europo, integracija Europos Sąjungoje yra ne mūsų užsienio politikos dalis, bet e, mūsų vidinių dalykų dalis, tai yra susijęs su reformomis, nors e, čia dalyvauja užsienio reikalų ministras, tai galima klausti e, užsienio ministerijos apie tai. Toliau apie kai kurių kandidatų kampanijas, kurios tarsi apmokėtos oligarchų, kitų uh, E, žymių verslininkų Ukrainos žiniasklaidoje buvo tam tikrų e, rašinių, e, bandoma ištirti tokius teiginius, bet nebuvo įrodyti tokie atvejai. Galima pasakyti, kad kampanija vyko labai viešai, tiksliau viskas vyko televizijoje ir aplink nebuvo labai daug veiklos ir ištekliai e, buvo kur kas menkesni negu anksčiau panaudoti per rinkimų kampaniją. Ir man tai yra tam tikras simbolinis dalykas. E, baigiu savo atsakymus ir tikiuosi, kad e, paminėjau svarbiausius klausimus, bandžiau nesu plakti skirtingų dalykų. Dar kartą norės, norėčiau Jums padėkoti už tai, kad e, galiu šiandieną dalyvauti Jūsų posėdėje. Labai nuoširdžiai dėkoju Jums už paramą. Dabar Jūsų parama yra nepaprastai reikalinga. O dėl pačią Ukrainą ir taip pat yra daug kitų klausimų, kurie, galvant apie europietinę perspektyvą, Ukraina yra labai svarbus. Tai yra sektorių integracija, asociacijos tarimo įgyvendinimas ir e, daug dar dalykų, kurie yra numatyti mūsų darbo tvarkė. Dar kartą Jums nuoširdžiai dėkoju. Für diese Darlegung und äh Ačiū Jums už Jūsų pasisakymus, linkime sėkmės Jūsų šaliai. Galite būti tikras, kad mes ne tik stebėsime, kaip viskas vyksta Ukrainoje, bet ir aktyviai remsime demokratiškai išrinktą Ukrainos vyriausybę. Ačiū. Kolegos, siūlau dabar kalbėti apie Kanadą, kadangi norėčiau palydėti poną ministrą į e, ten, kuriem reikia nueiti, o pats norėčiau dalyvauti kito klausimo svarstymi. Dabar Charles Tenak turėtų pristatyti mums Kanados susitarimą, tačiau jo nėra. Tai gal kas nors kitas, gal ponas Mesmak galėtų tą padaryti, Demesmak Ker tą galėtų padaryti, o kas nors kitas tuo metu pirmininkaus, kol aš palidėsiu ministrą į kitą susitikimą.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 Gerbiami kolegos, teskime komiteto darbą. Tu, kurie nebenori dirbti toliau, prašyčiau išėti iš salės tyliai. Dabar šeštasis darbo tvarkės punktas, sustarimas e, tarp Kanados ir ES dėl duomenų keleivių įrašų ir keitimus jais. Ir e, ponas Demesmaker pasakys vietoj pono Tanoko, kurio nėra. Turiu atsiprašyti e, pono Tanoko vartu, jisai negali dalyvauti dėl asmeninių priežasčių ir pristatau jo nuomonę. E, Mes, kolegos, girdime apie pasaulinio terorizmo grėsmės ir jo poveikį tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Islamo valstybės atsiradimas yra naujausias elementas mūšyje mūsų. Nepamirškime, kad virš 3000 ES piliečių kovoja Sirijoje ir Irake e, su e, šios organizacijos vėliava šiuo metu. Taigi e, egzistuoja tam tikras pasaulinis kontekstas, saugumo dalykai ir mes turėtume įvertinti pasiūlytą susitarimą dėl keliaivių duomenų įrašų su Kanada. Žinau, kad parlamente yra e, priešinamasi e, tokiems sarims, tačiau norėčiau e, prašyti jūsų pagalvoti pragmatiškai. 2006 metais pasirašytas pirmasis turimas, kuris tebe egzistuoja ir noriu pasakyti, kad naujasis pasiūlytas susitarimas užtikrina geresnę duomenų apsaugą, taip pat ES piliečių galimės susipažinti su duomenimis, taip numatomas trumpesnis saugojimo laikotarpis ir labai griežtai apribojamas tikslas naudojimo duomenų ir e, taip pat prieigos teisių ir koregavimo dalykai numatyti. E, Europos e, teisingumo teismas yra minimas kaip institucija į kurią galima kreiptis ir jeigu nebus susitarta dėl naujojo susitarimo, tai ES piliečiai e, patirs kur kas daugiau problemų, nes toliau o, egzistuos dabartinis sutarimas. Dabar pagrindinis komitetas už šį klausimą realybę mes turime pateikti savo nuomonę, pirmiausia apie saugumo klausimus, kurie patenka į mūsų kompetencijos ribas. E, Kanada yra NATO šalis, į mūsų bendradarbiavimo partnerį, ji laikosi bendrų idealų, taip pat yra sąjunginė kovojant su pasauliniu terorimu ir tarptautiniu nusikalstamumu. E, E, ponas Tanokas, kaip pranešėjas, rekomenduoja komitetui e, išreikšti pritarimą šiam susitarimui. Ačiū ponė Demesmeker. Aš norėčiau paklausti, ar kas nors dar iš kolegų nori pasakyti. Ponas Kovačievas, kuris yra APP, e šešėlinis pranešės, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti nuomonės referentum ir kolegoms už darbą. EPP remia pastangas kovoti su terorizmu ir tarptautiniu nusikalsamu ir manau, kad įrašai apie keliami duomenys yra svarbus elementas šioje kovoje e, keitimasis informacija šioje srityje yra naudingas kaip buvo įrodyta e, faktais e, siekiant veiksmingos teisenos. Ir mes e, palaikome ryšių su savo partneriais šioje srityje, įskaitant Kanadą. E, susitarime yra skiriamas dėlis dėmesys duomenų atsakymų apsaugai ir ES piliečiai turi teisę supažinti su duomenimis ir taip pat e, juos pakoreguoti, pataisyti. Susitarimas atitinka ES duomenų apsaugos teisę šioje srityje ir turėtų sustiprinti mūsų bendradarbiavimą bei kovą, kovojant, e, veiksmus kovojant su tarptautiniu terorizmu. Uh, ir nusikalstamumu keičiantis informacija. Panašus sustarimai galioja su JAV ir Australija. Kolega sakė, kad su Kanada pasirašytas pirmas sustarimas šeštaisiais metais. Parlamentas prašė, kad būtų pakoreguoti sustarimai. Taip yra JAV ir. Uh, JAV atveju ir taip pat dabar prašoma to padaryti Kanados atveju. Uh, E, Libe komitete buvo išreikštas tam tikras pasipriešinimas, kuris susijęs su tam tikromis frakcijomis. E, Dabartinis susitarimas yra susijęs ir su ES piliečių vykimu į karštuosius artimųjų e, rytų taškus Mes turime veikti dabar, netidėliojant, nes mūsų piliečiai laukia atitinkamo atsako iš mūsų. Noriu pateikti Jums pavyzdį. Prieš porą metų Bulgarijoje įvykdytas oro uostas mieste teroristinis išpolis, e, vienas Australijos, vienas Kanados pilietis, e, kilę iš Libano, e, įvykdė šį išpolį ir pavyko uh, išsiaiškinti, kas kaltas dėl tų išpolių, keičiantis duomenimis. Taigi, kolegos, uh, prašyčiau paremti šį pasiūlymą ir suteikime savo pritarimą uh, e, Libė komitetui dėl šio uh, susitarimo projekto. Ačiū. Much, Labai ačiū. Libė pozicija aiški Dabar paprašysiu kitų pasisakyti. <clears throat> Ačiū. Tikrai labai sudėtinga problema, mes tą pripažįstame. Tai ir vertybinis klausimas. Iš vienos pusės norime saugoti piliečių duomenis, iš kitos pusės užtikrinti saugumą ypač atsižvelgiant į dabartinę situaciją artimuosiuose rytuose. Taip, klausimas iš ties labai keblus ir pasiekmės jaučiamos įvairiose srityse. Iš vienos pusės saugot, norime išsaugoti mūsų pamatinės vertybės, galimybę patiems priimti sprendimus, asmens laisvę, jo galimybę priimti sprendimus, kiek tai susijęs su duomenų apsauga, bet iš kitos pusės yra ir kitų vertybių saugumas taip pat yra vertybė. Todėl aš manau, kad susitarimas būtų pažanga bet kuriuo atveju. Arba tokio pobūdžio susitarimai su bet kuria šalimi yra pažanga. Tačiau kol kas mes patys dar neturime konkrečių nuostatų, kaip saugosime duomenis, kurie patenka į tokių susitarimų taikymos rytį. Mes esame priklausomi nuo teisingumo teismo sprendimų, o teismas yra nesikį kritikavęs tokio pobūdžio susitarimus. Aš manau, kad reikėtų palaukti, kol teismas e, e, vis išspren, priims savo galutinius sprendimus, o ES sukurs atitinkamas taisyklės, kaip bus apsaugomi jos piliečių duomenys. Tuomet, jeigu tai įvyks pakankamai greitai, galėsime sudaryti ir susitarimus su kitomis pasaulio šalimis dėl mūsų piliečių duomenų naudojimo. Mes iš principo tokiam susitarimui neprieštaraujame, tačiau yra labai svarbu išlaikyti ES piliečiams duotus pažadus ir laikytis tų vertybių, kurios yra numatytos mūsų teisės aktuose net ir atsižvelgiant į tą grėsmę, kuri dabar yra iškilusi. Negalime naudoti grėsmės tam, kad kvestionuotume mūsų vertybės. Šitaip mes išbalansuojame mūsų konstitucinį modelį. Ačiū. Dėkoju, ponui Asis. Dabar Anami Neiton paprašysiu pasisakyti. Thank you very much. Uh, uh Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju Kolegos, aš kalbu Marytė sakė vardu. Jie atsiprašo, kad negali dalyvauti, taigi aš išreikščiau jos nuomonę ir tai nereiškia, jog tai sutampa su manaja. Taigi, e, ponia Hakin sakė, kad reikėtų nepritarti parlamentui šiam susitarimui, kadangi egzistuoja tam tikros priežastys, kurios buvo išdėstytos jau ir ankstesnių debatų metu, kai buvo kalbama apie panašius susitarimus su Australija ar su JAV. Kyla abejonės dėl teisinio pagrindo tinkamumo, taip pat dėl poreikio tokio plataus asmens duomenų rinkimo, dėl proporcingumo Kyla klausimas taip pat dėl tikslo ir užmojų, dėl viso to, kokiu veiksmu bus įmamas renkant tokius duomenis ir taip pat ar būtų užtikrinamas teisinės tinkamas stebėjimas ir žalos atlyginimas. Dėl visų šių elementų trūksta pakankamo saugumo ir dėl to jis siūlo nepritarti šiam susitarimui. Ačiū. Aljot Mari. Gerbimas pirminkė, nuo 2001 ir 2012 metų, jeigu pasižiūrėsime, kaip evoliucionuoja terorizmas, manome, kad tikrai padėtis yra ypatinga. Kitas dalykas, mes privalome veikti, kad apsaugotume mūsų piliečių gyvenimus. Terorizmas e, plečiasi geografinė prasme, technologijų prasme. E, E, taip pat e, naudoja įvairias priemonės. Mes negalime sėdėti rankas susidėję ir nieko nedaryti. E, egzistuoja, aišku, teisinės problemos, apsauga, tai yra labai svarbu. Bet jeigu įvyktų išpolis rimtas, ką mes pasakytume aukų šeimoms, kad mes dar turime pagalvoti apie teisinius argumentus prieš apsispręsdami ar kaip. Aš norėčiau Jums pasakyti, kad terorizmo atveju augimas e, reiškia, kad mobilumas ir lankstumas teroristinių grupių auga. Jie siekia pasinaudoti visais mūsų teisės akto trūkumais. Ir ypač galvoju, noriu tą pasakyti apie šalis, su kuriomis neturime dar susipažinti tarimų, jie žino, kad nėra sekami duomenys apie juos ir mes dėl to turime reaguoti ir pasakyti, kad vis daugiau bus šalių, su kuriomis mes pasirašysime tokį susitarimą. Ir e, lankstumo dalykai. Mes e, turime reaguoti tam tikrų šalių atžvilgių, e, nes e, Ir teroristai taip pat seka, kas vyksta ir jie ieško kitų šalių, kuriomis jos gali pasinaudoti. Dėl to mes turime pademonstruoti labai rimtą atsakomybę ir e, kad neleistume, nepaliktume atvirų kelių teroristams. Um, as a member, as a member of, uh... Pane Gomes, Kaip e, Libė narė, aš žinau, kokios diskusijos vyksta e, Libė komitete. Tačiau kalbant apie susitarimą su Kanada, e, taip yra kažkokių problemų dėl JAV susitarimo ir galima ieškoti geresnio sprendimo, bet vis tiek trūksta nuoseklumo ir trūksta aiškaus kalbėjimo. Mes negalime čia turėti precedento, neturėdami esminių elementų mes nesame susitarę dėl keliaivių duomenų įrašo ES lygių. Dabar vyruoja visiškas chaosas. Kiekviena valstybė narė turi savo nuostatas dėl keliaivių duomenų įrašo ir na, turi skirtingus sustarimus su kitomis šalimis. Panašu, kad tas chaosas tik tai plinta. Atsiprašau dėl to, argumento susijusio su terorizmu, tačiau nemanau, kad tai įtikina mūsų piliečius. Vakar aš susitikau su na, daugybė piliečių. E, bendravau su Asanžu ir e, turiu pasakyti, kad visų pirma reikia gerbti mūsų pagrindinius principus ir privatumą. Aišku, reikia pagalvoti ir apie saugumo poreikius atsitiko. Kol kas mes prastai veikiame ES ir neužtikriname piliečių saugumo. Tad reikėtų vadovautis Francisko Asys ir Marijeta Schake patarimu ir elgtis nuosekliai. Čia parlamente mums taip pat trūksta nuoseklumo ir reikia ir AFET ir Libė komitetui bendradarbiauti. Reikia pagalvoti apie strateginį požiūrį į šį klausimą negalime tik tai taip svaičytis žodžiais ir neturėti nusiklaus požiūrį. Ačiū. Ah, ja. Wenn es wirklich nötig ist. Jeigu jau iš tikrųjų kovai su terorizmu reikia keistis duomenimis, tai tą galima padaryti daug paprastesnio susitarimo būdu. Šitoks susitarimas, kuris čia pateiktas, jis nepadės kovai su terorizmu arba bent jau tiesiogiai negalės prie to prisidėti. Tam yra daug geresnių priemonių, todėl aš dar kartą prašau visų kritiškai pažiūrėti į šį pasiūlymą. Ačiū. Pirmininkas kalba be mikrofono. Assoziierungsagreement mit Georgien. Herr Berichterstatter. Dabar kalbėsime apie susitarimą su Gruzija. Pranešėjau. Dabar diskutuosime dėl ketvirto ir penkto klausimo kartu, jeigu neprieštaraujate. Ar yra dar kokių nors pastabų? Ne, nėra. Tai tuomet galime iškart balsuoti. Taigi balsuojame dėl tarybos sprendimo projekto elektroniškai. Prašome balsuoti. You floor, you Jūs prašėte žodžio? Pranešėjau, prašau, kalbėkite. Es atvainojos, nesupratau. Paldies priekšsēdētāji kungs. Godātie. Atsiprašau, nesupratau klausimo. Brangus kolegos, Visų pirma, norėčiau padėkoti šešėlinėms pranešėjams už jų komandinį darbą, už kompromisų ieškojimą. E, prieš pratėtant balsavimą norėčiau pasakyti štai ką. Reikia remti Gruzijos pasirinkimą e, jungtis prie Europos Sąjungos. Ačiū. Prašome balsuoti. Die Abstimmung ist nun geschlossen. Baigėme balsuoti. Es ist angenommen worden. Priimta. 46 balsavo už, 3 susilaikė, 2 balsavo prieš. Sveikiname pranešėją, sveikiname Gruziją. Galime siūlyti šį dokumentą plenarinėme posėdyje, turėdami didelę komiteto balsų daugumą. Taigi dabar periname prie rezoliucijos projekto. Ar kas nors nori pasisakyti dėl rezoliucijos? Ne. Tuomet Balsuojame dėl rezoliucijos. 33. Ne, atsiprašau, 35. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 36. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigėme balsuoti. Atmesta 20 balsų už, 31 prieš. 37. Kas už, kas prieš priimta. 38. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Pirmasis kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau 41. Pakeitimo pasiūlymas. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 43. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Keturiasdešimt antras. Taip pat turime balsuoti. Taigi, kas už keturiasdešimt antrą? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Gerai, patikrinkime elektroniškai dėl 42, prašau. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 23 prieš 28 atmesta. 46 kas už, kas prieš susilaikė, priimtas. 47. Balsuojame atskiromis dalimis, kas dėl pirmosios, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patikrinkime. Die Abstimmung ist geschlossen. Ist mit 26 zu. Baigėme balsuoti. 26 prieš 23 priimta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 48 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 49 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 50 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 51 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 54 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Patikrinkime elektroniškai. Das war 54, ne? Die Abstimmung ist geschlossen. Baigėme balsuoti. 31 už, 20 prieš. 56 kas už, kas prieš. 56 kas už. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 58. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Antrasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 40. 74. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta.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 Nieko naujo. <laughs> dafür. 76. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 77. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 79. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Trečiasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 86. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 89. Kas už? Ne, sako pirmininkas. 87. Kas už 87? Kas prieš? Patikrinkime. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigėme balsuoti. 35 prieš 18. Priimta, taip, taip norėjau pasakyti, priimta, sako pirmininkas. Dabar 88. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 89. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 90. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 92. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 93. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 94. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 95. Kas už? kas prieš susilaikė atmesta. 96. Kas už, kas prieš priimta. 97. Kas už, kas prieš priimta. Liberalai norėjo pasisakyti dėl ketvirtojo kompromiso. Prašau. Eh, muchas gracias, señor presidente. Y eh, únicamente para. Ačiū, pirmininkė. Norėjau šiek tiek pakeisti vieną pakeitimą. Ten toje pastraipoje, kur Rusija yra vadinama pagrindiniu veikėju, reikėtų parašyti svarbus veikėjas, kad tokiu būdu nepripažintume taip jau eksplicitiškai, kad Rusijai tenka tokia strateginė sprendžiamoji galia šiais klausimais. Taigi aš norėčiau vietoje pagrindinio veikėjo main aktą įrašyti vienas iš svarbių veikėjų. Taip, prasminga, sako pirmininkas, jeigu niekas neprieštarauja, tai būtent balsuojame dėl taip suformuoluoto ketvirtojo kompromiso. Kas už, kas prieš, susilaikė, Balsuojame dėl ketvirtojo kompromiso. Mes pakeitėme šiek tiek tekstą. Ir vietoj žodžių main actor sakome important actor. Taigi pagrindinis veikėjas virsta svarbiu veikėju. Dar kartą balsuojame dėl ketvirtojo kompromiso. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau 116 pakeitimas. Kas už? Vienas, vienas, šeši dar kartą pakartoja pirmininkas. 116. Jis yra po 122. Gana logiškai išdėstyta, man taip pat buvo sunku surasti, sako pirmininkas, taigi 116. Kas už, kas prieš susilaikė, su pritarta. Penktasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Šeštasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 129 pakeitimo pasiūlymas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 130. Balsuojame dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? susilaikė, priimta. 131. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 132. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Wir sind jetzt Antrag 8. Aštuntasis. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta? Devintas. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta? Dešimtas. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta? Vienuoliktas. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta? Dvyliktas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Tryliktas už? Prieš susilaikė priimta. Keturioliktas. Penkioliktas už? Prieš patikrinkim. Die Abstimmung ist geschlossen. Mit 29 zu 3. 29 prieš 23 priimta. 17. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 18. Kas už, prieš susilaikė priimta. 19 ir 20. 113 priimtas. Taip, tada šitos praleidžiam 21. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. 23. Kas už? Prieš? Susilaikė, atmesta. 24. Už? Prieš? Susilaikė, atmesta. 25 už prieš susilaikė priimta, 26 už prieš susilaikė priimta, 27 už prieš susilaikė atmesta, 28 už prieš susilaikė atmesta, 29 už prieš susilaikė priimta, 30 už prieš susilaikė priimta, 31 už prieš susilaikė priimta. 20 32. Už prieš susilaikė priimta. 33. Už prieš susilaikė priimta. 34. Už prieš susilaikė priimta. Pirmas. Už prieš susilaikė priimta. 2. Už prieš susilaikė priimta. 3. Už prieš susilaikė priimta. 4. Už prieš susilaikė priimta. 5. Už prieš susilaikė priimta. Šeštas už, prieš susilaikė priimta. Septintas už. Taip, už šeštas dar kartą. Kas už? Prieš. Mamikis. Vienintelis atstovauja socialdemokratus, klausė pirmininkas dalyvavimas šiek tiek abejotinas. Taigi balsuojame elektroniškai. Baigiame balsuoti. 23 prieš 31. Taigi išeitų, kad suklydome. Taigi, trečias buvo neteisingai balsuojama nes mes atmetėme 43, tai reikėjo balsuoti dėl 44 ir mes nebalsavome. Ir taip pat ir dėl 45 nebalsavome. Taigi dabar turėsime pabalsuoti už tai. Kas už 44, už Trevičiaus ir kitų pakeitimą, kas prieš susilaikė priimta. 45 lygiai tas pats, kas Nein, nein, 43. 45, wer ist dafür? 45. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Taip, septinto, nepabaigėme balsuoti, bet galim dar kartą balsuoti, kad būtų jau galtinai aišku. Prašau, kas už septintą, kas prieš, priimta. Dabar balsuosime dėl inta nuomonių kartu Jeigu sutinkate balsuoti dėl visko kartu, kas už, kas prieš, susilaikė, taigi priimta. Toliau galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti, prašau. Abstimmung ist geschlossen. Ist das namentlich eigentlich? Baigiame balsuoti. 49 už,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 Dear colleagues, the break will last another four or five minutes before Mingarelli. Dar um, keturios, penkias minutės uh, pertrauka tęsis, paskui jau klausysime pono Mingarelį. Bon, chers collègues, je vous prie de recommencer notre. Gerbiami kolegos, pradėsime darbą po pertraukos. Septintasis darbo tvarkės punktas - skaitimasis nuomonėmis su ponu Jūg Mingarelį, kuris yra Europos išorės veiksmų tarnybos vykdomasis direktorius Šiaurės Afrikai, artimiesiems rytams, Arabijos pusėsaliui, Iranui, Irakui. Ir jisai šiandieną kalbės apie naujausius poslinkius Sirijoje ir Irake. Pone Vingarėlį, nuoširdžiai sveikinu Jūs atvykusi pas mus. Šiandieną Jūs mums pristatysite naujausius poslinkius Sirijoje ir Irake. Jungtinių tautų e, specialus įsigaliotinis Štefan de Mistura e, skatina vietos lygmenių užtikrinti paliaubas. Jis e, kalba apie tokias zonas, kaip išaltę zonas, kad būtų galima sustabdyti kovą, kovą kovos veiksmus ir E, leisti patekti humanitariniai pagalbai regioną. Tarptautinė bendruomenė siekia politinio sprendimo regione ir Alepe pirma, pirmosios paliaubos galėtų įsigalioti. Ten e, kontroliuoja padėtį opozicijos ir valtinės pajėgos. Bet bijomasi, kad Sirijos režimas gali pasinaudoti tokiais e, smulkesnės apimink, a, tokiamis a, smulkios apimties paliaubomis ir perimti kontrolę. Ir a, dėl Irako, federalinė Irako vyriausybė ir Kurdistano regionė vyriausybė sutarė dėl biudžeto mokėjimų ir naftos eksporto. Tai yra dar vienas žingsnis link politinės, e, etinės ir religinės vienybės, kuri labai svarbi Irakui siekiant e, atskirsti užkirsti, užkirsti kelią e, Islamo valstybei. Taryba spalio 20 paragino vyriausiai įgaliotinę E, parengti išsame regionę strategiją ES Sirijai, Irakui, atsižvelgiant į Islamo valstybės grėsmės. Mes sveikiname jūsų apsilankymą šiandieną ir norėtume paklausti jūsų, ką svarsto išorės veiksmų tarnyba, kaip rengiamasi diskusijoms gruodžio mėnesį apie ES išsame strategiją. Taip pat norėtume sužinoti, ką Jūs e, manote apie naujausius poslinkius Sirijoje ir Irake, galvojant apie stabilumą ir saugumą Sirijoje ir Irake, taip pat platesnėme regione. E, priminsiu, kad matėme, kas įvyko savaitgalį. E, šį kartą Amerikos pilietis buvo nužudytas, taip pat Sirijos kariai Islamo valstybės greikmi išlieka, matome daugybę smurto protrukių regione. Taryba šiandieną nepatvirtino išvadų nei dėl Sirijos, nei dėl Irako, bet suteiksiu žodį jums maždaug 15 minučių, kad jūs pristatytumėte šį klausimą, o paskui padiskutuosime su e, šio komiteto nariais. Prašom. Dėkoju pirmininkė, dėkoju, kad suteikėte galimybę pasikeisti mintimis su Europos parlamento nariais apie tai, ką galėtų padaryti ES, bandydama kovoti su šia rykštė, nuo kurios kenčia artimieji rytai. Kaip jūs sakėte, buvo per savaitgalį veikta keletas smurtinių veiksmų. E, ir dėl to reikia mobilizuoti iš naujo tarptautinę e, bendruomenę, kad būtų duotas jiems atsakas, kad jie būtų sulaikyti, apriboti. Uh, ir e, neleisti jiems veikti karinėmis priemonėmis, nes tai yra žmonės, kurie šiandieną kontroliuoja labai dėlę Irako dalį ir ketvirti Sirijos. Ir reikia pradžioje viską daryti, kad, ke, kad, būtume, kad galėtume užkirsti kelią jų e, žengimui toliau koaliciją amerikiečiai subūrė, bet kai žinote, jie dalyvavę maždaug 60 šalių. Ši koalicija jau keletą savaičių bombarduoja ir Sirijoje ir Irake esančias islamo valstybės e, kontroliuojamas zonas. Kai kuriuose vietose islamo valstybė netgi atsitraukė, kai kur nebežengė į priekį ir tarptautinė koalicija jau pasiekė pirmųjų e, pozityvių rezultatų. Kai kurie iš jūsų, manau, pastebėjo, kad ši e, koalicija nelaikoma vakarų koalicija, kuriai vadovavo amerikiečiai, bet tai yra arabų ir musulmonų šalių koalicija prie e, kurios prisijungia ir dalyvauja stipriai vakarų valstybės. Ir tai yra galbūt geriausia e, paslauga islamo valstybei e, sakyti, kad vėl atsiranda nauja kažkokia takoskira. Taigi tai yra koalicija pirmiausia arabų, musulmoniškų valstybių, kuri užblokavo plėtimasi tos barbariškos jėgos ir vakarų valstybės padeda sustiprina tą koaliciją. E, matome pirmosius rezultatus, kurie yra pozityvus, nors dar negalima e, labai e, daug ko pasakyti. Kariniai ekspertai, bet aš nesu toks, pripažįsta, kad norint užblokuoti islamo valstybę nepakanka oro e, antskridžių, reikia ir karių vietoje. Irako armija yra mm, atkurto Irako armija veikia Sirijoje, žiūrima, kas galėtų būti tos jėgos, bet dėl Irako bent jau amerikiečiai, remiami kai kurių kitų šalių, e, bando transformuoti, keisti šitų tam tikras grupės, brigutas, e, kurios buvo įkurtos būsio ministro pirmininko e, Almalaki. Almalaki. Ir E, tikimasi, kad bus galima e, sustabdyti islamo valstybę ir ilgainiui e, ją sunaikinti. Karinis sprendimas tai visiškai būtinas, bet jisai nepakankamas. Reikia kalbėti apie politinę saugumo dimenciją, taip pat kontrateroristinius veiksmus ir ekonominę bei socialinę plėtotę kovojant su islamo valstybė, mes bandome Europos Sąjungą parengti strategiją prieš taip vadinamus e, užsienio kovotojus, e, kitaip tariant, e, mūsų piliečius, kurie vyksta į Siriją ar Iraką ir jungiasi prie islamo valstybės. Reikia mums glaudžiai bendrabiauti su Turkija, nes užsienio kovotojai į Siriją ar Iraką vyksta per Turkiją. Ir mes mat, jau esame parengę visai veiksmų kartu su Turkijos vyriausybė, bandydami sustabdyti m, mm, tų užsienio kovotojų vykimą m, mm, iš ES į Siriją ir Iraką. Taip pat reikia stiprinti bendradarbiavimą kontrateroristinėje srityje ir labiau e, kontroliuoti sienas. Europos Sąjunga su Turkijos valdžios institucijomis ėmėsi priemonių, kad regionėse Turkijos oro uostuose būtų veikiama, bandant tam tikrą barjerą e, sukurti tarp Turkijos ir Sirijos bei Irako. Taigi keli veiksmai, kuriuos norėjau paminėti, kurie dėgiami dabar, taip pat labai svarbu yra žiūrėti į ištakas, į šaknis, kurios leido islamo valstybei vystytis, aukti ir tai yra tam tikri veiksmai Irake ir Sirijoje. Dėl Irako trumpai galiu pasakyti, reikia įtikinti naująjį ministrą pirmininką Alabadį įgyvendinti įtraukiamojo pobūčio politiką kurdų, sunitų, Um, atstovus, uh, leisti dalyvauti valdžioje, vyriausybė, taip pat uh, šalies turto paskirstimas, perskirtimas turėtų būti naudingas uh, kurdams, sunitams nes, kaip žinia, Irako sunitų didelė dalis e, jaučiasi artimi islamo valstybė, tai yra e, konfesinė e, sektorinė politika, kurią gyvendino ankstesnis pirmininkas Almalikį ir tokiu būdu e, šitų bendruomenė tarsi būdo, buvo privilegijuojama ir dėl to atsirado didelis nepasitenkinimas tarp sunitų, kurie jungėsi prie islamo valstybės. Reikia dirbti su naujoju ministru pirmininku ir raginti jį su kad e, sunitams būtų leidžiama dalyvauti vyriausybės darbe, taip pat bendarbiauti su Kurdina, Kurdistano vyriausybė, o ankstesnis ministras pirmininkas Al-Maliki e, tą problemą šiek tiek apleido, kaip jūs apie tai žinote, pirmiausiai biudžeto federalinio e, pervedimas į Kurdistaną, taip pat įstatymas dėl e, angliavandenilių. vandenilių žaliavų. Kaip žinia, nebuvo niekad patvirtintas tas e, įstatymas. Kitas dalykas e, e, dėrybos dėl teritorijų ginčytinų aplink Kirkuką tarp Kurdistano ir federalinės valstybės. Taigi labai svarbu naujai ministrui pirmininkui parodyti norą, ryštą e, spręsti šias problemas iš esmės, kad e, kurdų, sunitų ir šitų bendruomenės e, taikiai sugyventų. Ir jeigu to nebus, tai vargu ar po dviejų metų Irako valstybė egzistuos. Žinome, kad dabar yra labai daug uh, problemų ir e, nedaug bet trūksta, kad šalis subirėtų ir įsivaizduojate, kokios bus to pasiekmes. Taip pat e, e, Irakui reikėtų padėti įgyvendinti politinės ekonominės. Mm, reformas, prieš dviejus metus pasirašytas partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimas ir ten numatyta plėtoti dialogą, keistis patirtimi žmogaus teisų srityje, geros valdysenos, teisinės valstybės e, principų dėgymo srityje. Mes taip pat turėtume e, plėtoti prekybos, investicinius santykius ir norėtume energetikos srityje plėtoti bendradarbiavimą ir palaikyti nulatinį dialogą su Irako valdžia. Taigi tiek trumpai apie tai, kaip mes dirbame su Irako e, valdžia. Taip pat bandome įtikinti ją e, priimti daugiau pabėgėlių ir viduje šalies netekusių pastokiais e, žmonių. Žinome, kad pusantro milijono yra tokių žmonių, taip pat yra Sirijos, iš Sirijos pabėgėlių ir Bagdado valdžia, kas nepakankamai dėmesio skiria tiems tiems žmonėms e, mes turėtume kurdams, atsiprašau, savo kalbėtojus turime e, įtikinti e, Irako valdžią, kad reikėtų bendradarbiauti su atitinkamomis jungtinių tautų institucijomis ir padėti pabėgėliams pirmiausia iš Sirijos, pavyzdžiui, išgyventi žiemą. Dėl Sirijos padėtis yra kur kas labiau komplikuota, dėl to, kad ir toliau e, manoma, kad Sirijos visada e, Asado režimas negali būti ES partnerių mes turime politinę prasme padėti ir karinę prasme tam tikroms opozicijos grupėms, bet um, labai sunku tą užtikrinti, nes opozicija yra gana silpna, yra, yra susiskaidžiosi ir labai sunku yra sutelkti bendrą politinę platformą, o karinė prasme e, nėra aiškios grandinės vadovavimo, e, reikėtų, kad tai sustiprėtų, bet e, aš neturiu daug iliuzijų, reikėtų ieškoti kitų išeičių. Ir Mes e, pasižiūrėjome keletą galimybių, bandome įtikinti Asado režimą dėrėti su vietomis tam tikromis e, grupėmis ir pasižiūrėsime, kaip bus su paliaubomis aplink Alepą, ar tai padės gyventojams, ar nors kiek palengvins jų kančias, nes žinome, kad jau keletą metų jie labai kenčia ir taip pat reikėtų užtikrinti, kad atsirastų pasitikėjimas, kuris galėtų išjudinti dalykus. Dėl e, taip pat politinių e, dėrybų po to, kai Ženevos antrosios dėrybos žlugo prieš daugiau kaip metus, mes e, ieškome atsakymo. Uh, Ir mes turėtume kelti klausimą, ar ir toliau reikalauti iš ankstinių sąlygų, pavyzdžiui, Asado valdžios atsisakymas, ar tai toliau išlieka sąlyga ir ar jisai gali laikytis kaip anksčiau, kitaip tariant, kaip elgsis Iranas ir Rusija. Uh, Tai yra klausimai, kuriuos, mano nuomonė, reikėtų kelti, apie kuriuos reikėtų kalbėti ir priimti politinius sprendimus, nes e, e, galvojant apie politinės dėrybas, jų atnaujinimą, reikia e, pirmiausia galvoti, kaip per atinčius mėnesius sustabdyti tas žudinės, kurios vyksta daugiau kaip 3,5 metų Sirijoje. E, kitas dalykas - kaimynai, e, Libanas, Jordanija, e, jos labai nukenti, ir Jordanija ir žinome, kad yra, e, ta šalis labai e, susilpnėjo, nes yra nepaprastai daug pabėgėlių, reikia humanitarnė prasme joms padėti, užtikrinti vystomai bendradarbiavimą, e, padėti teikti pagrindės bazinės paslaugas švietimo sveikatos apsaugos srityje ir tos šalis iš tikrųjų turi sulaukti mūsų dėmesio. Taigi tiek trumpai pirminkė. Merci beaucoup, euh, monsieur Mangarelli, pour vos propos. Labai ačiū, ponė Mangarelli. Dabar e, suteiksiu žodį poniai e, Mišelė ir jo Mari, EPP vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau e, paklausti, paprašyti pono Mingarelio, kad jis įvertintų viešą ar slaptą Irano kišimasi Irake ir Sirijoje ir taip pat E, kad paminėtų e, Persijos įlankos kai kurias šalis, kurios yra taip pat minimo šiame kontekste. Dabar e, Richardas Howitt. Dėkoju, ponė pirmininkė, taip pat ačiū ponai Mingereliu už tai, kad prisijungė prie mūsų. Ar turėčiau šiek tiek palaukti? Tad dėkoju už tai, kad pranešėte apie esamą situaciją. Pirmasis klausimas būtų toks. Aš labai atidžiai klausiausi jūsų analizės ir e, manau, kad visi jai pritartume, bet gal galėtumėte daugiau papasakoti apie ES rolę, koks ES vaidmuo toje koalicijoje, kokia mūsų pridėtinė vertė, kokius veiksmus mes atliekame. Aišku, koalicija turėtų būti plati, bet reikia ne vien tik tai sakyti, kad remiame bet iš tiesų remti. Tad gal galėtumėte konkrečiau apie tai papasakoti. Aišku, čia kyla klausimas ir dėl skirtingų valstybių narių rolės, dėl paramos, taip ir taip toliau. Tačiau jūs per savo pranešimą teisingai sakėte, kad yra svarbus veiksmingumas pajėgų jau vietoje. Tad noriu paklausti. Kaip dėl e, saugumo prietaisų ir paramos, kokią rolę čia atlieka ES toliau dėl Bagdado ir dėl vietos vyriausybės, taip pat dėl naftos įplaukų. Prieš kelias savaitės Buvo daug kalbama apie separatistų judėjimą Kurdistane ir taip pat šiaurės Irake. Kaipgi dėl naftos įplaukų? Ar tas susitarimas turės poveikį, turint omenyje, kad be abejo e, veikia ir separatistai, tad norėčiau išgirsti jūsų analizę tos situacijos. Na ir dar porą pastabų. Europoje ir Europos parlamente daug buvo kalbama apie Turkijos vaidmenį ir tai, kad Turkija ne visai su mumis bendradarbiauja. Jūs kalbėjote apie užsienio kovotojus, apie antiteroristinės organizacijas, tačiau norėčiau paklausti, ką konkrečiai daro Turkija ir ar prisima svarbu vaidmenį. Taip pat buvo kalbama apie bendradarbiavimą su Asada, turint omenyje dabartinę grėsmę. Aš manau, kad Asadas yra galimas karo nusikaltelis, dėl to mes turėtume pamiršti tokį bendradarbiavimą, mums reikia pagalvoti apie tai, kad egzistuoja ir priešingų nuomonių. Tiesiog Reikėtų nepamiršti Islamo valstybės bendradarbiavimo su Asadu. Dėkoju. Thank you very much, uh, Mr. Labai ačiū. Dabar ponas Temes Maker. Ja, dank u wel, uh, voorzitter, en dank u wel, meneer. Dėkoju, pirmininkė. Noriu padėkoti ir ponui Migarelį už pranešimą. Suprantu, kad 15 minučių tikrai nėra pakankamas laikas išaiškinti tokią sudėtingą situaciją. Kuo ilgesnis šis konfliktas, konf, kuo ilgiau tęsiasi šis konfliktas, tuo jis panašesnis darosi į tikrą širšių lizdą. Ir strategijos mums reikia kuo anksčiau. Tarptautinė bendruomonė pradėjo bombarduoti įsis tikslus kurdų regionuose. Ir laisvoji Sirijos armija prašo tuo pačiu bombarduoti ir Asado režimo atspar, atsparos taškus. Tačiau tiksliai niekas nieko dabar nežino. Mums ragina ieškoti partnerių Sirijoje, sudaryti kažkokius alijansus tačiau mes nežinome iš tikrųjų, su kuo reikėtų dėrėtis. Mes nežinome, kiek tų, kas kažkada buvo Sirijos pasipriešinimo judėjimo dalyviai, dar dabar ir realiai veikia. Ar jie toliau kovoja su Asadu, ar jie kovoja su ISIS, ar jie tebėra nuosaikus kaip anksčiau, o gal patys jau atliko ką, kokius nors karo nusikaltimus, niekas to dabar nežino. Taigi neatsakytų klausimų yra labai daug. Prieš kelias savaitės klaus, išklausėm kurdų pozicijos. Jie prašo mūsų paramos, prašo ginklų. Atsižvelgiant į mūsų santykius su Turkija, šitas klausimas yra labai keblus. Ką Jūs apie tai manote? Kitas klausimas. Jūsų minėta kova su Asado vyriausybė. Jūs pats minėjote, kad Rusija galėtų čia vaidinti tam tikrą vaidmenį, tačiau koks tas vaidmo būtų, koks būtų Rusijos ir kitų šalių vaidmuo, kaip reikėtų ieškoti išeities iš susidariusios padėties, padedant Rusijai. Ar diskutuojate apie tai ir kiek matote galimybių ar pavojaus, kad šis konfliktas nesustos ties Siriją, o persimės ir į Egiptą? Dar vienas dalykas finansavimas, kas finansuoja ISIS ir islamo valstybę jiems taip greitai sekėsi užkovo, užkariauti teritorijas, todėl, kad kažkas garantavo jų finansavimą. Be kita ko ir todėl, kad jie nelegaliai prekiavo naftą. Ką galima padaryti, kaip užkirsti kelią, kad nutrūktų ISIS Irako valstybės, e, Islamo valstybės finansavimas. Dėkoju ponui Demesmakerui. Polnyts. Norėčiau kolegų taip pat paprašyti kalbėti trumpiau, neilgiau kaip 3 minutės, kadangi mums liko vos 40 ar 45 minutės kalbėti. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai pateikoti ponui Mingarelį už jo pasisakymą ir norėčiau paklausti jo, ką jisai galvoja apie e, tam tikrų Irano pozicijos atstovų analizės sakoma, kad Asado režimas visiškai priklauso nuo Irano, nes e, pinigai, e, karinė vadovybė, E, viskas ateina iš Irano, jeigu ne Iranas, režimas neegzistuotų, nebeliktų jo paprasčiausiai. Ir dar kita hipotezė egzistuoja, kuri yra gana tokia ciniška. Kai kurie vakariečiai e, sako, kad E, Asadas gali laimėti. Ir kaip jūs e, galite įvertinti e, Irano galimą įtaką Asado režimui ir ką galite pasakyti apie Hezbollah Sirijoje ir Libane? Ačiū. Maintenant, euh, notre collègue Lochbiller, Barbara Dever, s'il vous plaît. Barbara Lochbiller. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju ir jums, ponė Mingarėlį, už tai, kad patikite mums naujausią situaciją. Žaliųjų frakcijoje praeitą savaitę kalbėjome su civilinės, pilietinės visuomenės Sirijoje atstovais, su nuosaikiaisiais ir jie mums leido suprasti, kad ES strategija yra labiau susijusi su kova su, su, prieš ISIL Irake ir mažiau galvojama, arba bent jau mažiau komunikuojama apie tai, kas vyksta Sirijoje. Be kita ko ir mm, susidaro įspūdis, kad Asado režimo nusikaltimai pamirštami. Man atrodo, kad nuosaikios jėgos buvo teisios, taip sakydamos. Aš manau, kad mes turime atsižvelgti į nuosaikiųjų E, jėgų Sirijoje išreikštą nuomonę mūsų strategijos atžvilgių. Ačiū, ponė Lochpiller, sako pirmininkas. Toliau suteiksiu žodį poniai Gomes. Prašau. Uh, merci, monsieur Mingarelli. Dėkoju, ponė Mingarelli. Dėkoju už tai, ką pasakėte. Aš e, noriu pastebėti, kad situacija yra labai liūdna ir mes negalim imtis bendros koordinatos misijos ir bendradarbiauti su partneriais, nepriklausomai ar kalbam apie JAF arba ar partnerius iš Arabijos pasaulio. Mūsų vyriausybės tikrai turėtų gėdytis to, aš pati esu susigėdus. Taigi aš norėčiau paklausti, ar jūs remiate pono Stefan Dimistūro veiksmus. Mano manimu, jo atliekami veiksmai yra tinkami. Mes turim gerokai daugiau žmonių negu prieš dviejus metus, kai aš pati, aš žinau, kad prieš dviejus metus Alepe Sirijoje uh, buvo du besikeičiantys asmenys, tik tai du rotavosi. Ir labai gaila, kad politinė ES parama yra tokia. Tik tiek mes rėmėme poną Stefaną. Dabar dėl Irako pritariu viskam, ką išsakėt. Jūsų apžvalga labai išsami. Bet ambasadorius ir toliau, ambasadorė ir toliau nuosaiki nepradeda dėrybų su KRG ir kitom organizacijom. Žinoma, kad tai ne jūsų klaida, bet situacija tokia pati ir ji yra tragiška tikiuosi, kad e, atstovams perduosite mūsų nuomonę, kad pokyčių reikia kuo greičiau, nes dabar jokio skirtumo nematau. Buvo kalbama ir apie Irano įsikišimą. Manoma, kad Iranas turi e, savų interesų. E, Jis kaunasi su sunitais. su salafistais. Ar buvo atlikta e, kokie tyrimai, ar buvo ieškota sinerginio ryšio? O, ką daryti, kad Iranas neberemtų Asado, nes kaip buvo kalbėta, kad atrodo, kad Iranas remia Asado režimą. Libija. Kitas pavojus, ji netoli mūsų. Jau dabar Libijoje yra e, kertamos galvos ir ES tikrai patyrė didelių nesėkmių dėl Libijos. Mes darom tiek, kiek galim, tiek, kiek išgalim. Mes remiam jungtinės tautas, bet situacija labai baisi. Užsienio kovotojai jau yra Libijoje. Ką mes darom? Mes išgelbėm kelių e, žmonių gyvybės viso labo, bet jeigu ta situacija blogės, tai žuvusių žmonių skaičius tikrai tik didės. Dėkoju, ponė Gomes. Dabar žodį perduosim ponui Jurikai. Gerbiamas pirmininkė, norėčiau paklausti jūsų apie krikščionių bendruomenės padėtį. Jūs nekalbėjote apie tai. Mes matome informaciją e, iš e, žiniasklaidos, ją gauname apie smurtą prieš krikščionis. Ir manau, kad mes nuolat turėtume vertinti situaciją nes tai yra silpna bendruomenė, kuriai turime padėti ir e, turėtume ieškoti konkrečios informacijos ir galvoti, kaip būtų galima geriau apsaugoti tos bendruomenę, tą bendruomenę, nes ją turime ginti ir norėčiau paprašyti jūsų tokios informacijos. Dėkuoju, gerbės kolega Jurekai. Dabar suteiksiu žodį ponui Užtrevičiui Petrui. Thank you, Chair. Indeed, uh, <clears throat> uh, Mr. Mingarelli, thank you indeed for... Fe, uh, ačiū, ponė Mingarelli, kad uh, pristatote tokią temą. E, ši problema neleidžia jums užmigti ant lauro jau keletą metų. Turiu keletą klausimų jums. Taigi visų pirma, viena šalis, kuri nebuvo čia paminėta, tai yra Izraelis. Ir užsienio kovotojai nešvarūs pinigai, ryšiai su užsienio valstybėm Jordanija, Libanu ir tam tikrą prasme Egiptu ar dialogas dėl saugumo tarp ES ir Izraelio pasikeitė. Tome regione Izraelis yra vienintelė demokratinė valstybė. Taigi, kaip galėtumėt pakomentuoti, koks vyksta dialogas dėl besikeičiančios ir pasikeitusios saugumo situacijos? Kitas klausimas. E, Persijos įlankos šalys turi daug pinigų ir gali remti humanitarinės pagalbos veiklą ir kitokią veiklą. Taigi, kiek tos valstybės nori bendradarbiauti su Europos Sąjunga, e, kuri susiduria su dideliais iššūkiais, kalbant apie humanitarinę pagalbą. Ar yra koks efektyvus pasikeitimas informacija, ar yra kokių ženklų, kad norima bendradarbiauti, e, siekiant išspręs problemas ir pagerinti situaciją, ar yra koks politinis suinteresuotumas, kalbant ir apie jūsų atstovavimą instituciją. Laik, Dėkoju, dabar žodis poniai Sedalos. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau daugiau sužinoti apie humanitarinę pagalbą ir jos teikime, ar kas nors pasikeitė, ar kas nors pagerėjo, ar pagalba iš tikrųjų patenka ten, kur turėtų patekti, jūs apie tai nieko nepasakėte. Neminėjote ir to fakto, ar pagalba pasiekia kaimininės šio konflikto šalis. Taip pat norėtumėm, norėčiau šitą sužinoti ir apie prevenciją. Mes turime, nu, jeigu norime susilpninti įsis, turime neleisti jai rinkti naujų pajėgų, naujų karių. Kalbu ne tik apie tą regioną, bet kalbu ir apie mūsų šalis, kai mūsų piliečiai išvyksta į Iraką, į Siriją kovoti įsis gretose. Kaip galima kovoti su tuo, su tuo faktu? apmaudu, kad jauni žmonės, jauni vyrai staiga patikė, jog IS islamo valstybė gali reikšti jų ateitį. Minėjote opoziciją Sirijoje ir Sirijos nacionalinę koaliciją. Tai buvo mūsų partneris lygi šiol. Ar taip ir yra likę, ar mes ir toliau turime tą partnerį, nepaisant visų problemų, kurios buvo pastaruoju metu. Minėjote, kad Irake taip pat prasidėjo tam, tikra, tam tikri politiniai pokyčiai, kurių mes gana ilgai laukėme. Man, ar jūs manote, kad Irakas atsilaikys, ar sugebės išlaikyti vientisumą, ar ateityje turėsime reikalų su trimis skirtingomis valstybėmis šioje teritorijoje? Ačiū. Ačiū, ponė Sabalos, o dabar žodį suteiksime kolegai ponui Han. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už pristatytą informaciją. Aš turiu klausimą e, susijusi su Iraku ir su ISIS. E, jūs kalbėjot apie tai, kad Irako armijos kariai buvo treniruojami JAV. Mes taip pat e, suvokiame, kad bus, e, buvo renktas kurdų referendumas ir kokios įtakos tai turi kurdams dėl ISIS. Aš tikrai labai sveikinu mūsų kovą su ISIS. Kalbant apie Asadą ir Siriją, Manau, kad ISIS problema yra tiesiogiai susijusi su Asadu. Man kelia nerima tai, kad 3000 ES narių prisijungia prie ISIS. Ir kaip mes galėtume tam užkirsti kelią, toks man kyla klausimas. Taip pat socialinės medijos, kokių žingsnių imamės, kad jauni žmonės nebūtų imami į rekrūtus? Ko, kokios pagalbos mes suteikiame tėvams? Ar yra kokių koordinuotų veiksmų? Dėkoju ponui Kadui, o dabar paskutinis kalbėtojas mūsų sąraše, ponas Mart. Ponas Nart, ačiū. Sirija ir Irakas tame regione buvo be nelabiausiai pažengusios valstybės. Jos buvo tam tikri pavyzdžiai rytuose. O dabar tos šalis tapo tiesiog katastrofos žydiniu. Ten egzistavo netgi tam tikras vidurinis sluoksnis alevitų, rusų e, ir islamo tikėjimo žmonių vidutinis sluoksnis. Deja, visa tai buvo išardyta ir Irake, ir Sirijoje viskas sužlugo. Jūs kalbėjote, kad Irake yra nauja vyriausybė ir ji daro kažkokius gerus darbus, tačiau pabėgėliams ji nepadeda. Pabėgėliai yra krikščionys, sunitai ir jiems tikrai nepadedama. Tuo tarpu keliems šytų pabėgėliams iš tikrųjų padedama dosniai. Taigi galiu pasakyti, kad ir Malikio režimas buvęs nieko nesiskiria, nesiskiria nuo dabartinės vyriausybės elgesio. Taigi noriu paklausti, ką ES daro, kad atkreiptų dėmesį į tai, jog dabartinė naujoji Irako vyriausybė elgesi ne kaip Irako vyriausybė, bet kaip šyitų vyriausybė. Dabar apie Siriją. Sirijoje mes leidome sužlugti opozicijos viltims. Laisvoji Sirijos armija atsidūrė padėtybė išeities. Jie nieko daugiau negali tikėtis šalį ir toliau valdo kriminalistinis nusikalstamas režimas. Kiek ES gali parodyti drąsos ir pasisakyti už rimtą alternatyvą Sirijos, Sirijoje. Mes lygi šiol nieko nedrįsome padaryti. Turkija, dar viena problema, Iranas Taip pat mes turime atsižvelgti ir į Irano, ir į Turkijos interesus, reikia su jais bendrauti. Tik tai klausimas, kaip, kaip kalbėsime su Turkija, ar egzistuoja kažkokiu tai susitarimų projektai, ką galima būtų padaryti. Aš žinau, kad situacija nepaprastai sudėtinga, ji tikrai prieštaringa, nes Iranas remia Asado režimą. Ir mes negalime su, ir su vienais, ir su kietais kalbėti vienodai. Tačiau faktas yra faktas, mums reikia kažkaip su jais kalbėtis. The... Ačiū. Mes išklausėme parlamento narių, o dabar krypsiuosi į poną Mangarelį, kuris pasistengs atsakyti į klausimus, kurie jam buvo užduoti. Dar turime 15-20 minučių. Merci, Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju visiems už pastabas, už įdomius klausimus. E, pone Aliomari klausė mūsų apie Iraną, persų įlankos valstybės visoje šioje situacijoje. Dėl Irano viskas daugmaž aišku. E, Sirijoje be jokių išlygų remia Asadą ir jo režimą Ir kitiems galiu taip pat atsakyti, kad nėra jokių abejonių, jog be e, Irano paramos e, Asado nebūtų Damaske. Taip pat yra teikiama karinės, e, kari, karinė vadov, vadovybė, e, vadovavimas e, Damaskui e, suteikiamas Irano e, revoliucijos sergėtojų taryba reiškia paramą. E, Taigi be Irano e, paramos, be Hezbollah paramos e, visiškai situacija būtų kitokia šiandien Sirijoje. Ir jos labai aiškiai pasirinko savo sąjungininkus. Tai yra Iranas. Dėl persų įlankos valstybių nėra taip visiškai aišku jų požiūris į Siriją. Islamo valstybė ir kitos e, grupės kaip Al-Nusra e, frontas ir kiti e, iš pradžių taip sulaukė pagalbos iš išorės, iš kur ateina ta pagalba yra visiškai tikėtina, kad dalis pagalbos atkeliavo iš artimųjų rytų. Tai yra pakankamai tikėtina. Nebūtinai reikia kalbėti apie tų atitinkamų valstybių e, vyriausybių veiksmus, bet egzistuoja vairios labdaros organizacijos ir kitokios, kitokie privatus fondai, lėšų šaltiniai. Ir e, Al-Nusra ar Islamo valstybė tikrai galėjo gauti paramos iš Persų įlankos valstybių, bet nuo sunitų ekstremizmo kai kurios valstybės taip pat kenčia, nes jos žino, kad yra Islamo valstybės dešo, kitaip tariant, e, taikiniai ir dėl to susijungė tarptautinė e, koalicija, kad pabandytų sunaikinti islamo valstybę. Matome, kad Persų įlankos valstybės e, keičia savo poziciją, gali būti, kad pradžioje dalis jų nelabai gilinosi, kam teikia ginklus kas galutinis tų tinklų naudotojas bus, o šiandieną suvokiama, kad Daesh arba Islamo valstybė kelia joms grėsmę ir dėl to bendarbiauja su tarptautinė bendruomenė e, koalicijos forma tam, kad Islamo valstybė būtų sunaikinta. Sąjungos e, vaidmuo koalicijoje, reikia kalbėti apie sąjungos vaidmenį ir valstybių narių vaidmenį. Aštuonios valstybės narės arba dalyvauja smūgiuose, arba teikia karinę įrangą. Aštuonios valstybės. O dėl pačios sąjungos mes galime politinę prasme suteikti paramą, paremti koaliciją, vykdami į kaiminės šalis, Sirijos ir Irako kaiminės. Ir lankydamiesi e, Irako Turkijos kaiminėse kalbėti apie tai, kad koalicijos e, kova veiksmai yra koalicijos e, veiksmai ir kad reikia užtikrinti jos solidarumą, siekiant užkirsti kelią Islamo valstybės ekspansijai arba Al-Musra fronto plėtimuisi. Ir Taip galime apibendrinti ES vaidmenį. Mūsų vaidmo pirmiausia yra politinis, mūsų siekis yra sustiprinti, konsoliduoti koaliciją ir įtikinti regioninius veikėjus, kad reikia telktis, reikia elgtis pagal vieningą požiūrį koalicijoje, o e, narės, e, aišku, kitaip veikia. E, Bagdado ir Erbil susitarimas keletą metų jau galioja sustarimai ir nebėra jokio pavojaus kilimo, tikrai taip nėra, nes žinia, kurdai siekia nepriklausomos valstybės, bet mes turime kalbėti apie tai, kad reikia išlaikyti Irako vienybę teritorinį vientisumą, suverenumą ir kurdams taip pat aiškinti, kad jie gali naudotis e, didelę autonomiją, stiprią e, autonomiją Irake, kad jų teisės bus užtikrintos, bet reikia užtikrinti, kad federalinė valstybė turto e, perskirstimas turėtų būti naudingas tiek kurdams, tiek ir kitoms bendruomenėms. Aišku, aš nežinau, nenoriu pasakyti, kad užteks to, kad būtų per ateinančius metus e, užtikrinta, jog e, Kurdistanas ir liks Irake, bet mes turime bent jau kovoti šį mūšį dėl Turkijos vaidmens. E, neaiškus buvo vaidmuo visai dar neseniai, bet šiek tiek pasikeitė požiūris Turkijos prieš porą trejus metus. Per Turkija vyko vyko užsienio kovotojai ir taip pat e, nepakankamai buvo dėmesys kreipiamas į, į islamo valstybę, bet dabar Turkija pati supranta, kad tai gali jai pakenkti. Ir Turkija šiandieną bendradarbiauja su mumis, su kai kuriomis kitomis šalimis, siekdama užkirsti finansavimą islamo valstybei per E, Turkija pirmiausiai neteisėtai parduodant naftos produktus. Turkijos vaidmuo yra pasikeitęs teigiama linkme ir tuo negalima abejoti. Ponas Demesmeker e, e, kalbėjo apie e, kurdus, apie pagalbą jiems, taip mes turime jiems padėti pirmiausiai Irake, nes jie priima daugiausiai pabėgėlių šalies viduje perkeltųjų asmenų. Ir aš lankiausi Elbilyje prieš dešimt dienų ir mačiau, kaip yra veikiama uh, kad padėtų tiems nelaimingiems žmonėms, kad būtų padėta tiems nelaimingiems žmonėms. Mes žinome, kad gali e, kilti humanitarinė katastrofa, bet taip pat reikia padėti ir e, Sirijos kurdams, nežinoma, kas vyksta Kobanėje ir e, kaip be pagalbos situacija galėtų susiklostyti. Žinome, kad yra žudinių masinių grėsmė kurdų padėtis Turkijoje, tai šiek tiek e, yra komplikuota, nes PKK, darbininkų partiją mes laikome teroristinių judėjimų, bet tuo pačiu metu mes palaikome dialogą, e, kurį prieš tam tikrą laiką pradėjo Erdogano vyriausybė su kurdais. Taigi, Žinome, matome, kad egzistuoja tam tikras antagonizmas ir Ankaros e, e, ir kurdų santykiai sprendžiami pačioje Turkijoje. Pone, pone Neis, aš jūsų klausimą atsakiau. Iran, e, Iranas visiškai palaiko ir viskuo palaiko režimą Sirijoje ir jūs tą puikiai taip pat žinote, kad be Irano paramos režimas neįsilaikytų, dėl to, kaip aš įsakiau, reikia E, kleis, kelti klausimą, kaip mes Iraną įtrauksime į didžiasias diskusijas, e, kuris, kurios susijusios su politiniu procesu. Šiandieną darybos dėl branduolinių dalykų yra mums tarsi pagrindinis akcentas, bet taip pat mes turime kelti klausimą, kokį bendrose darybose gali suvaidinti vaidmenį Irakas. Dėl Rusijos tą, galime pas, tą pat galime pasakyti. Žinome, kad dėl Ukrainos. E, egzistuoja tam tikras požiūris į Ukrainą, bet taip pat e, reikia galvoti apie e, Rusijos vaidmenį Sirijoje ir reikėtų pradėti politinį procesą e, ir siekti rezultatų, bet jeigu norime tų gerų rezultatų, tai reikėtų Rus, siekti, kad Rusija sėdėtų taip pat prie darybų stalo ir prisidėtų prie globalių sprendimų. Pone Lokbiler klausė apie tai, kaip užtikrinti, kad pilietinės visuomenės balsas bus išgirstas rengiant mums strategiją mūsų. Mes nuolat palaikome ryšius e, su Sirijos pilietinė visuomenė ir nuosaikiaja opozicija. Aišku, padėtis nėra labai gera, reikia siekti geresnių rezultatų visuomet, bet mes norime užtikrinti, kad pilietinė visuomenė ir nuoseklioji opozicija galėtų prisidėti prie mūsų strategijos ir galėtų naudotis įvairiomis priemonėmis humanitarnės, nehumanitarnės pagalbos, pavyzdžiui, vystojamojo bendradarbiavimo mm, teikiamais e, privalumais, kurie numatomi e, gyventojams. Pone Gomeš klausė apie e, tam tikrus dalykus, į kuriuos nežinau kaip atsakyti. ES ambasada E, priklauso Britanijos, e, yra Britanijos teritorijoje Eurokė, kontrolės zonoje Irake. Aš nežinau, e, kaip bus svarstama, manau, kad artimiausių metų bus svarstama, kokia būtų geriausia padėtis, kaip būtų geriausia išorės veiksmų tarnyboje, bet tai yra politinis sprendimas. Ar reikėtų Vilija kieno nors Erbilyje. Mes žinome, kad e, Ir e, matome, jau yra politinių svarstymų apie tai, ką reikėtų daryti dėl, e, dėl Erbilio ir taip pat įgyvendinant uh, humanitarinius mūsų veiksmus. E, mūsų kolega yra ten, e, užsima humanitariniais klausimais, bet reikėtų plėsti veiklą, nes reikia su kurdų valdžia palaikyti um, santykius. Dėl Libijos padėtis yra labai baisi. Aš manau, kad nežinau, ar yra tiesioginis ryšys tarp įvykių Irakė, Sirijoje ir Libijoje, bent e, Libijos rytuose veikia tam tikros e, islamo valstybės grupuotės. E, Pone Žiūrėk, jūs tiesai teisus dėl krikščionių vis, bendruomenių, tai yra labai sudėtingas klausimas. E, yra jės gencidai, taip pat e, krikščionių bendruomenė reikėtų galvoti apie tai, kokie yra daromi teiginiai apie krikščionius. Aš e, e, nesakau, kad jūs taip sakėte, kad reikia labai reaguoti stipriai tai, kai nužudomi keli krikščioniai ir mes nepakankamai dėmesio skiriame E, nužudimams e, sunitų ar šitų, aš tikrai e, noriu pasakyti, kad mes turėtume daugiau dirbti, kad apsaugotume geriau mažumas ir darome viską, kad jiems padėtume. Pavyzdžiui, kalbame su Arbilio atstovais Kurdistane apie tai, ką daryti aplink Mosinžarą, kur įvyko žudynės krikščionių atstovų. Ta padarė islamo e, valstybės atstovai. Ponas e, Auštrevičius e, klausė apie tai, kaip tai įtakoja mūsų dialogas su Izraeliu. Aišku, kalbame apie padėtį regione, keičiamės nuomonėmis apie tai, kas vyksta tose valstybėse. Taigi nėra jokių abejonių, kad tie įvykiai yra aptariami mūsų susitikimuose su partneriais iš e, Izraelio. E, kokiu mastu bendarbiauja Persų įlankos valstybės su ES? Mes dirbame kovos su terorizmu srityje, taip pat kalbame apie e, finansavimą teroristiniams judėjimams ar sunitų ekstremistams ir taip pat mes e, išklausome jų nuomonės apie tai, kaip būtų geriausia elgtis siekiant užkirsti kelią radikalizavimui. E, manau, kad nereikėtų e, man plačiau kalbėti apie tai. Humanitarnė pagalba. Pone Sebajos klausė apie tai, ar mes turime kelius. Ne, e, kol kas e, tai sunku, Sirijoje labai sunku dėl to, kad e, sunku patekti į tam tikras teritorijas ir mes remiamės saugumo tarybos rezoliuciją dėl humanitarnės pagalbos teikimo Sirijoje taip pat Stefan Demistūra apie tai kalba e, su e, Damasko valdžia, valdžios atstovais. Mes e, siekėme užtikrinti galimybę teikti humanitarinę pagalbą, kalbėdami su mm, Damasku. Kitas dalykas, kova su islamo valstybė, ideologinis aspektas, jeigu mes norime, kad jaunuoliai iš mūsų šalių nesijungtų prie šio barbariško judėjimo, reikėtų tam tikrų ideologinių teiginių, reikėtų aiškinti e, apie tai, kad e, ši organizacija nedaug ką turi bendro su islamu ir vyksta. E, tam tikras mūšis šioje srityje. Europos Sąjunga mūsų e, atstovas Žildių Kerkov jau e, daug mėnesių e, dirba labai įdomų darbą šioje sityje su atitinkamomis valstybių narių institucijomis, tarnybomis, taip pat su partneriais iš regiono ir manau, kad mes turėtume daug daugiau pasistengti šioje srityje, siekti sustiprinti sienų apsaugą taip pat siekti geriau nustatyti šaltinius, kurie pritraukia jaunus žmonės, kurie išvyksta į tas valstybės ir taip pat kovoti idėjų mūšį, e, pasitelkiant socialinius tinklus, siekiant e, sumažinti įtaką tų ekstremistinių judėjimų jaunų žmonių atžvilgių, tų, kurie yra nesusivokę tam tikrą prasme. Dėl Irako ateities tikrai nesu esu e, būrėjas ir nežinau, kokia bus e, ateiti šios šalis, bet mes turime daryti viską, kad išliktų ši šalis e, vieninga. Ir reikėtų išnaudyti visas galimybės. Ponas Kan manęs klausė apie JAV, apie tai, kad buvo šimtai milijonų dolerių skirta prieš keletą metų Irako armijai ir klausė, ar šį kartą labiau pasiseks JAV. Reikia, kalbant apie Iraką, prisiminti, kad buvęs ministras pirmininkas Elmalikį e, transformavo armiją, kūrė armiją iš šytų tam tikrų padalinių grupių. Ir Dėl to galima daug paaiškinti dėl Mosulo įvykių ir islamų valstybės, e, jos e, įsitvirtinimo tame regione. Taip pat e, dėl Faludžos ir kitų regionų. Aš žinau, kad darbas, kurį atliko amerikiečiai prieš gal dešimt metų nebuvo visai nenaudingas, tačiau uh, Šis darbas buvo sunaikintas sektorinį susiskaidimą skatinančią politiką, kurią gyvendino Al-Malaki. Reikia tikėtis, kad dabar veiksmai e, naujosios vyriausybės bus labiau įtraukiamojo pobūdžio. Tačiau, aišku, jokių garantijų dėl to mes neturime. Ką e, daryti reikia su Turkija? Iš tikrųjų reikia sustiprinti mūsų dialogą su Turkija, kad, e, nes mes turime daug bendrų interesų. Pirmasis, aišku, yra kaip galima greičiau sustabdyti islamo e, valstybę, kuri e, visiems kelia grėsmę ir taip pat dirbti su turkais, kad mes galėtume užtikrinti perėjimą, perėjimai namai laikotarpį Sirijoje, e, kuris atitiktų žmonių e, lūkesčius ir Turkija kaip kaiminė turėtų paremti tuos veiksmus dėl Irako. Mes turėtume mm, siekti išlaikyti vienybę Irako ir siekti, kad ši šalis žengtų link teisinės valstybės ir demokratijos didesnės. Ačiū. Manau, kad atsakiau jūsų klausimus. Dėkuoju, ponė Mangarelį. Manau, kad jūs. E, bandėte atsakyti labai išsamei. Mums galbūt būtų dar naudinga e, jūsų paklausti apie partnerystės ir bendravimo susitarimo ratifikavimą tarp ES ir Irako. Mes e, Kaip žinia, Europos parlamentas ėmėsi savo veiksmų e, šioje srityje, bet galbūt jūs galėtumėte plačiau papasakoti apie valstybių narių poziciją. Aš negalėčiau, kiek yra valstybių narių, e, kurios nepas, neratifikavo dėl šio susitarimo. Man atrodo, kad yra gal dešimt tokių valstybių, nuo penkių iki dešimt. Ir mes priminsime joms e, apie tai, nes kol nebus ratifikuotas e, sustarimas iš ES pusės, jis negalės įsigalioti, o Irako parlamentas jau prieš kurį laiką tą yra padaręs. E, tuoj pas mus atvyks ponas Dimon, tarybos atstovas ir Mm, dar norėjau, kad jūs tartumėt keletą žodžių apie išorės veiksmų tarnybą ir jos veiksmus žiniasklaidos e, srityje, žiniasklaidos tam tikrus e, mūšius prieš islamo valstybę veikiama gana aktyviai Nežinau, ar turime e, daug sėkmės pavyzdžių dėl tų užsienio kovotojų. Manau, kad mūsų strategija turėtų būti sustiprinta tam, kad galėtume duoti atkirti šiai tendencijai. Norėčiau padėkoti Jums, ponė Mangarelį, už Jūsų pasisakymą ir e, susitiksime su Jumis kitą kartą. Uh, dear colleagues, we will just uh, be a little bit Kolegos, paprašysiu jūsų dėmesio penketą šešetą minučių ir tuomet prie mūsų prisijungs Pieras Vimo. Taigi dabar per traukėlį, o paskui lauksime jo pranešimo. Okay, uh, dear colleagues, I would. Taigi, brangus kolegos, e, siūlau tęsti šiandienos posėdį užsienio reikalų komiteto. Norėčiau dabar pasisveikinti su ponu Pierre Vimonu, jis yra generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Šiek tiek viskas vėluoja, bet kaip įsivaizduojate, prireikė daugiau laiko tarybai, negu buvo numatyta. Šiandieną po prieš tai būsios savaitės ekstantė pranešimo Mogerini bus pateiktas užsienio reikalų vyksmo pranešimas. Visi esate pažįstami su darbo atverke. Toliau rytoj vyks diskusijos saugumo klausimais, tad šiandieną apie tai nekalbėsime. Aišku, mums tai yra įdomus dalykas, bet galėsime tai aptarti tuomet, kai ateis tam laikas. Būtų svarbu išgirsti esminius aspektus, kas buvo kalbama apie Ukrainą taryboje, nes šiandieną mes kalbėjomės apie tai su ministru Klimkinu. Taip pat Būtų įdomu išgirsti, kaip dėl artimų rytų taikos proceso ir taip pat ebolos išvadų. Tai mums yra prioritetas. Kitą savaitę plenarinėje sesijoje Strasbūrė aptarsime tuos klausimus. Kaip suprantu, buvo taip pat diskutuojama apie situaciją Bosnijoje ir Hercegovinoje po rinkimų, kurie įvyko spalio 12 dieną. Dabar jau e, yra pradėjusios darbą naujos institucijos, naujas, nauja vyriausybė ir dvi vyriausybės Vokiečių ir Junktinės karalystės paskelbė savo išvadas. O įdomu būtų sužinoti, ar taryboje buvo kalbama apie e, pietričių Europos klausimus. Mano kolega Hukan labai atidžiai stebi diskusijas, e, tai kas vyksta Serbijoje, e, kadangi Šešelki buvo apkaltintas karo nusikaltimais, jis e, elgėsi visiškai nepriimtinai ir bandė tiesiog pasitelkti karo retoriką viešojoje erdvėje, kalbėdamas apie kitas regiono šalis. Manau, kad tai turi pasmerkti ne vien tik tai taryba, bet taip pat ir Europos parlamentas. E, toks e, elgesys e, laikinai paleisto karo nusikaltelio turėtų būti visiškai nepriimtinas. Jis dabar laikinai atgavęs laisvę ir jo elgesys yra visiškai neproporcingas ir nepriimtinas. O dabar perduosiu žodį ponui Vimono, po to vyks diskusijos. Merci beaucoup. Thank you. Thank you, Mr. President. And, um... Ačiū, ponė pirmininkė. Dar kartą atsiprašau už tai, kad pavėlavau, bet kaip ką tik buvo pasakyta, uh, užsienio reikalų taryba užtruko ilgiau negu buvo tikėtasi ir baigėsi prieš 10 ar 15 minučių. Vis dar vyksta spaudos konferencija aukštosios įgaliotinės, o dabar greitai paminėsiu tai, kas buvo aptariama pagal darbo tvarkę. Kaip žinote, pats svarbiausias klausimas yra susijęs su Ukraina. Buvo nuspręsta, kad reikės šioje sesijoje politinių diskusijų. Kaip žinote, aukštoji galiotinė nori pasižiūrėti, kaip galima būtų organizuoti užsienio reikalų tarybos sesijas, kad visuomet būtų skiriamas didžiulis dėmesys tiems klausimams, su kuriais e, susiduria e, užsienio reikalų ministrai. Šį mėnesį jau tai buvo Ukraina, e, kitą mėnesį galbūt kalbėsime apie Siriją arba Iraką, dar pamatysime. Tad rytinė sesija buvo paskirta Ukrainai. Diskusijos buvo labai įdomios ir jų pabaigoje aukštoji galiotinė pasistengė apibendrinti diskusijas ir uh, padaryti politinės išvadas. E, tarybos išvados taip pat galėsite pamatyti, jos pasirodys po kelių minučių, tačiau jos pačios politinės išvados buvo tokios, kad visi sutarėme, jog Ukraina dabar e, yra atsidūrusi krizėje, tai yra ir visos Europos krizė. Todėl ES privalo imtis diplomatinių veiksmų šioje krizėje e, privalo imtis aktyvesnės rolės negu praeitie, turime imtis iniciatyvų ir veikti proaktyviai e, tiek dėl Ukrainos, tiek dėl Rusijos. Be to, buvo pabrėžta, kad reikia vis prisiminti Minsko dokumentą, kadangi tai yra vienintelis patvirtintas tekstas. Aišku, reikia ieškoti naujų galimybių ir e, paremti tas pastangas, kurių, kurios dabar yra daromos, ypač jas buvo e, pastangos dėl trišalių e, kontaktų posėdžių ir susitikimų Minske reguliarių. Reikia pademonstruoti pastabą tiems kontaktams. Taip pat buvo pabrėžta, kad dokumente, kuris buvo pateiktas, e, kalbama apie ES pastangas ir tai, kad jos turėtų eiti dviem kryptimis. Pirmiausia, reikia galvoti, kaip gražinti taiką rytų Ukrainoje. Tai yra susiję su Minsko dokumento įgyvendinimu bet taip pat paliaubomis. Reikia, kad laikytųsi paliaubų abi šalis, net taip pat esbo misiją reikia paremti, be to užtikrinti tinkamą sienos kontrolę, Rusijos ir Ukrainos sienos kontrolę, taip pat garantuoti humanitarinę pagalbą Ir daug kas pabrėžia, kad dabar jau artėja žiema, dėl to pabėgėlių vakarų Ukrainoje ir gali būti daugiau ir jie taip pat gali atvykti į ES šalis. Dėl to privalome išlikti budrus ir būti pasirengę reaguoti į šią situaciją. Be to, Jau anksčiau kalbėjau apie tai, kad turime pasistengti įtikinti Rusiją laikytis Minsko dokumento, ar tai būtų įrangos susigražinimas ar karių, kurie yra Ukrainoje. Taip pat reikia pagalvoti, kaip įgyvendinti visus Minsko dokumento aspektus ir tuos įsipareigojimus, kuriuos yra prisėmusi Rusijos vyriausybė. Toliau antrasis dalykas tai yra, kaip paremti Ukrainos reformas. Tai yra tos reformos, kurios paminėtos asociacijos susitarime tai tokios vidaus reformos, administracijos keitimas, bandymas užtikrinti įstatymo viršenybę Ukrainoje. Ir taip pat suteikti Ukrainos institucijoms visus būtinus pajėgumus, ar tai būtų administracija, ar energetikos sektorius, ar teismų sektorius. Taip pat buvo daug valstybių narių, kurios e, minėjo, jog svarbu yra tęsti e, tą konstitucinį procesą, kuris prasidėjo vasarą, nes atrodo, kad dabar šiek tiek prarandamas e, tas entuzijazmas. Kai kalbame apie konstitucinį procesą, turime omenyje decentralizavimą taip pat e, mažumų statusą, rusakalbių statusą, e, rinkiminės reformas ir panašiai. E, būtina daryti pažangą šiuose srityse. O tam, aišku, reikia naujos Ukrainos vyriausybės. Visos valstybės narės mano, kad reikia skatinti Ukrainos institucijas ir valdžią paraginti kaip greičiau baigti diskusijas dėl um, naujos vyriausybės ir suformuoti tą vyriausybę, kadangi laikas čia yra pinigai. Toliau e, trečiasis diskusijų aspektas buvo susijęs su tuo, kad reikėtų išlaikyti dialogą su Rusija E, nors ir e, susikloščiusi situacija yra būtent tokia. Aišku, reikia laikytis e, griežtai ir sakyti Rusijai, kad jei situacija nebus keičiama, tai tuomet imsimės naujų sankcijų. Šiandieną ministrai nusprendė, kad reikia prašyti korepero per ateinančias dvi savaitės iki mėnesio pabaigos parengti papildomą uh, Ukrainos separatistų sąrašą e, po vadinamųjų rinkimų Donbase. E, kaip žinote, tie rinkimai yra mūsų laikomi neteisėtais, todėl šiandieną reikėtų įtraukti naujas pavardės į tą sąrašą e, asmenų, kuriems yra taikomas vizos draudimo režimas arba sąskaitų išaldimas. Kalbant apie sankcijas, tai mes privalome toliau stebėti situaciją ir jai būtina atitinkamai reaguoti. Tai gali būti ekonominės sankcijos, bet kol kas mes veiksmų nesimame. Buvo įdomių kalbų ir apie Krymą. Mes visiškai prieštaraujame Krymo aneksavimui ir čia reikia pasižiūrėti, kokie sprendimai buvo priimti dėl Krymo. Reikia pagalvoti apie priekybos draudimą, investicijų draudimą, taip pat apie energetikos ir transporto sektorius ir pagalvoti, ar reikėtų kažkokių papildomų veiksmų. Komisija ir išorės veiksmų tarnyba pagalvos daugiau apie tai. Tai tiek dėl Ukrainos, o po to vyko pietus. Ten buvo kalbama apie artimųjų rytų taiko procesą. Per pietus E, diskutavo aukščiausioji įgaliotinė su ministrais, kurie lankėsi toje srityje ir jie dalinosi savo įspūdžiais po vizito. Du ar trys e, e, pagrindiniai epizodai buvo aptarti. Visų pirma, tai faktas dėl viduje vykdomos polis, politikos Izraelio ir Palestinos pusėse. Kalbama apie e, Izraelio rinkimo perspektyvas ir apie tai, kad jos tampa vis labiau <clears throat> miglotos. Izraelio vyriausybei naujos iniciatyvos nėra palankios, e, daug labiau skatinami radikalūs koalicijos elementai ir v, e, nacionalinės vienybės vyriausybei Palestinoje e, sunku e, dirbti tiek nacionalinį, tiek Hamas naudai. Gazoje prieš keletą savaičių vyko veiksmai, bet atskirtis vis dar stebima. Tikimasi, kad situacija pagerės, bet dėja taip kol kas nėra. Taip pat buvo diskutuojama apie tai, kad <clears throat> e, reikia dabar aptarinėjama nauja jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucija. Ja atmetė Palestini, Palestinos vadovybė Palestina kalba apie okupuotas teritorijas, apie gazą, situacija yra sudėtinga. Taigi dabar kalbama, ar už tą rezoliuciją bus balsuojama ar ne. Jeigu e, bus balsuojama, tai bent vienas iš penkių nuolatinių narių tikrai vetuos, mes norėtume išvengti tokios situacijos, norėtume įtikinti palestiniečių vadovybę, diskutuoti apie šią rezoliuciją. Ir tikimės, kad devynios ar daugiau narės parems šią revoliuciją. Kita e, tema yra e, nacionaliniai parlamentai <clears throat> ir jų e, Palestinos vyriausybės patvirtinimas Švedija jau priėmė tokį sprendimą. Ir Švedijos parlamentas tą patvirtino, Ispanija ir kitose valstybėse narėse tikimasi tokio paties sprendimo. Tačiau to... E, kas, kas dėl... Taigi dabar norėčiau toliau grįžti prie E, susitikimo aptarimo. Po pietų kalbėjome apie ebolos virusą. Dvi ar trys Afrikos valstybės pabrėžia, kad situacija yra labai bloga, nors kai kur yra pagerėjimo, vis dėlto e, sergančiųjų skaičius išlieka didelis. Sierra Leonėje ir Gvinėjoje situacija bloga ir gali dar blogėti, reikia daugiau gydimo centrų, reikia daugiau medicinos darbuotojų, reikia daugiau e, pajėgumų evakuoti infekuotus asmenis, taigi darbą ir toliau reikia dirbti. Taip pat buvo e, paminėta Vokietijos ir Prancūzijos iniciatyva, kurią jie vadina baltaisiais šalmais. Tai visi sveikino šią iniciatyvą ir mane, kad tai puikiai pasitarnautų kovojant prieš ebolos virusą. Ir šią naują iniciatyvą tikrai reikia aptarinėti ją reikia suvokti kaip visai kitą procesą, kuris skiriasi nuo to, kas jau buvo padaryta kovojant su ebola. Dėl Bosnijos, ponė pirmininkė, keli ministrai pasisakė apie šios šalies politinio lyderio pastabas, buvo kalbama apie tai, kad reikia į tas pastabas sureaguoti buvo kalbama apie paskutinės Didžiosios Britanijos ir Vokietijos iniciatyvas, skatinama į Bosnijos problemas pažiūrėti kitų kampų ir pad... Nu, buvo kalbama apie tai, kad nereikia iš ankstinio nusistatymo ir aiškiai nurodyti, kad nieks nebegali būti padaryta. Iš tikro reikia pasitikėti, reikia peržiūrėti situaciją ir skatinti tos valstybės politinius lyderius įgyvendinti reformas. Mes tas reformas skatiname ir kalbama apie tai, kad reikia pradėti procesą, kuris leistų e, šiai valstybei išeiti iš, iš tos dabar esančios neigiamos situacijos. Mes dar turim tiksliai apibriežti, kokias prie, kokiu priemonių reikėtų imtis. Ambasadoriai po keleto dienų vyks į Bosniją ir tikimės, kad grįž su įdomios ataskaitomis ir nurodys, kaip mes toliau dirbsime. Taigi Bosnija visi sutarė, kad situacija vis sudėtingesnė buvo kalbama ir apie apie Madrido konferenciją, kurioje galėtų, buvo, kurio, buvo kalbama apie tai, kad galėtų dalyvauti 20 valstybių, bet buvo nuspręsta šią konferenciją atšaukti, nes situacija dar labai trapi ir delikati. Tačiau visi sutarė, kad e, mes turim remti e, Benatį Nadeljonį iniciatyvas, o jisai stengiasi skatinti nacionalinį dialogą tarp skirtingų valstybės partijų. Libijos teismas pareiškė, kad vykę rinkimai yra negaliojantis, reikia atkurti institucijas ir todėl reikia nacionalinio dialogo. Tačiau šiuo metu tas dialogas yra labai sudėtingas, nes e, partijos nebendrauja tarpusavyje, dabar imamasi tik tai karinių sprendimų, ginkluojamasi ir o mesgi skatiname, kad šios besiderančios pusės grįžtų prie dėrybų stalo. Taigi buvo nuspręsta, kad ministrai grįž dar prie šio klausimo, nes tikrai dar daug ką reikia pasakyti, reikia pateikti uh, aiškius pasiūlymus ir nurodyti, kaip ES galėtų prisidėti prie jungtinių tautų iniciatyvų. Pabaigai dar norėčiau pridurti, kad per pusryčius buvo diskutuojama apie užsienio reikalų e, tarybos darbo e, būdus, peržiūrėtos metodus. Buvo kalbama apie tai, kad darbo tvarkės reikėtų sutrumpinti, kad būtų skiriamas dėmesys vienam pagrindiniam klausimui. Ir buvo kalbama apie tai, kad visi dokumentai turėtų būti išsiusti gerokai iš anksto. Be to buvo skatinama pagerinti dėrybas, kad jos būtų gyvybingesnės. Nes kad daug dėmesio būtų skirtuma, skiriama ne politikai, o veiksmams. Ir visi sutarė, kad būtent tai ir yra būtina, bet neaišku, kaip visą tai įgyvendinti. Žinoma, visų svarbiausia yra laikas susitinkama kartą per mėnesį. Todėl buvo nuspręsta, kad galbūt reikėtų papildomų sesijų, gal tų kas mėnesinių sesijų neužtenka, tai tokios papildomos sesijos galėtų būti neformalios. Tačiau kitą mėnesį vyks neformalios diskusijos ir dar kartą aptarsim šį darbo pobūdį ir darbo metodus. Dėkoju. Euh, Dėkuoju gerbiamam Vimau. Pradėsime diskusijas. Aloizas Peterle, EPP e, vardu pirmasis. Patiks klausimą. Labai ačiū. Ačiū Jums už išvadų pristatymą. Mane džiugina ne tik naujas darbo metodas, bet taip pat ir apie tai, kad akcentuojami du e, svarbus e, įvykiai ar klausimai susiję su Ukraina ir Bosnija. Manau, kad akcentuoti reformas yra labai svarbu. Norėčiau, kad būtų atkreiptas E, ypatingas dėmesys į deramą, geramą, gerą valdyseną. Tai svarbu ne tik Ukrainai, bet ir kitoms šalims, e, kurios yra mūsų partnerės. Ir manau, kad nuolatinis dėmesys šiai sričiai ir pagalba yra būtini dalykai. Mane nudžiugino E, šios dienos diskusijos apie Bosniją Hercegoviną. Manau, kad atėjo laikas veikti. Praėjo jau daug metų, kai nematome pažangos, padėtis netgi prastesnė negu pradžioje. Mes turime veikti plačiau ir džiaugiuosi jūsų pristatytais numatomais veiksmais. E, e, manau, kuo mažiau mes dalyvausime, tuo plačiau veiks kiti ir nebūtinai tai atitiks mūsų interesus. Manau, kad ambicijos užmojais dėl dialogo tarp e, Serbijos ir Kosovo yra geras pavyzdys, nes e, turime neblogos patirties ir norėčiau, kad veiksmai ir klausytųsi tą linkme, tokia dvasia, kokią jūs pristatėte. Dabar kolega Howitt. Ačiū. E, sveikinu poną Pimon E, jūs pristatėte naują darbo tvarką ir tikrai laukiu tolesnių diskusijų apie tai. Apie tai buvo kalbama ir su pane Mogherini. Dėl Ukrainos aš. Aš palyginau tekstą, kuris buvo patvirtintas šiandien ir kuris anksčiau ir matau, kad yra labai skirtingi dalykai minimi. Ar jūs galėtumėte pasakyti, ką nors apie proveržį arba naujovišką mm, ES e, poziciją Ukrainos atžvilgių, lyginant su praeitimi, nes žinome, kad įvyko daug įvykių po paskutinių išvadų, bet E, nematau nieko tekste labai e, dramatiško kalbama apie postumį konstitucinį, tiksliau galbūt konstitucinio proceso akcentavimas galėtų būti vienas iš elementų. Gal jūs pakomentuotumėte tai apie tai tekstą. E, taip pat apie priemonės. E, separatistų atžvilgių ir nelegalių pajėgų atžvilgių. Aš norėčiau paklausti apie tai, kaip dera tie du dalykai platesnėse diskusijose apie sankcijas dėl Palestinos. Ar galėtumėte patikslinti, ar užsienio reikalų ministrai kalbėjo apie tai, kad Prancūzija, Ispanija ketina parlamentuose pripažinti Palestiną. Ar tai yra vyriausybių veiksmai? E, Galvant apie ponios e, Mogerinį e, vizitą regione, ar nebuvo išsakyta kokiu nors pastabu dėl Palestinos valstybingumo? Ir galiausiai dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Man atrodo, jūs sakėte, jog taryba grįžta prie šio klausimo, bet egzistuoja Britų Vokietijos iniciatyva paskelbta e, šiandien, ar ji buvo patvirtinta, pakoreguota, ar nutarta apie ją pakalbėti vėliau, kokia E, koks dabar statusas tos e, Vokietijos, Britanijos iniciatyvos? Dėkuoju ponui Havitui. Dabar ponas Demesmaker. Dėkuoju pirmininkė. Aš norėčiau grįžti prie Ukrainos ir pateikti Jums keletą klausimų apie tai. Jūs sakėte, kad taryba mano, jo reikėtų imtis iniciatyvų dėl pabėgėlių. Atrodo, kad yra e, šimtai tūkstančių netekusių pastogės žmonių, pabėgėlių tūkstančiai. Neturime tikslių duomenų apie juos. Bet aš e, buvau e, Nepropetrovskė ir ten iš Donbaso buvo atvykusių daugybė pabėgėlių. Mes turime galvoti, ką daryti su jais, kaip padėti. Vasara baigėsi, žiema prasideda ir tie žmonės susidurs su labai dideliais sunkumais. Reikia jiems padėti. Man atrodo, kad tai yra aišku nes e, kitaip tie žmonės gali atvykti pas mus. Aš norėjau paklausti, ar taryba kalbėjo konkrečiai apie priemonės, kokiu, pagal kokį kalendorių jos bus e, taikomos ir galėtumėte pateikti konkrečių pavyzdžių apie tai. Krymas mes atmetame aneksacijos idėją Taryba taip pat turi galimybę taikyti tam tikras ekonominės priemonės, kurios jau buvo pritaikytos. E, dėl žmogaus teisų padėtis yra labai neaiški, sudėtinga. E, yra grasinimai, žmonės dinksta, e, ypač Krymo totorė, atrodo, kad prieš juos yra labai daug veiksmų nukreipta. Norėčiau paklausti, ar jūs turite informacijos apie tai? ir kokios priemonės numatomos e, pritaikyti toje sityje. Ir dėl Rusijos, ar tai reiškia, kad dabartinės sankcijos yra pakankamos tarybos nuomonė? Ar jos yra subalansuotos? Ir e, galbūt galima galvoti apie konstruktyvesnę poziciją su Rusija. Ar apie tai buvo kalbama taryboje? Dėkuoju, Markai. Dabar Eduardas Kukanas, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Gerimas generalinis sekretoriau, labai ačiū Jums už Jūsų pasisakymą. Jūs kalbėjote labai dalykiškai, konkrečiai ir tai labai vertinu. Norėčiau trumpai pakalbėti apie vieną šalį - Bosniją ir Hercegoviną. Buvo malonu išgirsti, kad taryba daug dėmesio skyrė Vokietijai Estijos ir Britanijos užsienio reikalų ministrų iniciatyvą. Aš labai atidžiai perskaičiau jų laišką. E, manau, kad tai labai drasi iniciatyva. Daug yra ten originalių minčių daug originalių sąlygų, galvojant apie e, tą situaciją, kuri šalia egzistuoja jau pernelyg ilgai. E, Ir ateityje galvojama plėtoti tą idėją, o Bosnijos ir Hercegovinos politikams reikėtų aiškiai pasakyti, kad tai yra jų galimybė, kaip išbristi iš dabartinės padėties. Reikia pasižiūrėti į tą iniciatyvą, kuri mano nuomonę, ji labai novatoriška, labai daug vaizduotės pasitelkta, plačiai pasitelkta vaizduotė ir e, tai galėtų leisti šaliai žengti į priekį. Aš nežinau, kiek dar reikia dramatiškų žodžių, uh, kad būtų galima paaiškinti, kokia sudėtinga yra situacija šioje šalyje ir e, užtikrinti ES norą padėti jiems ir suteikti pagalbą būtiną. Jūs e, paminėjote labai įkvepiančius, padrasnančius dalykus, bet reikia, kad tie dalykai būtų įgyvendinti realybėje. Realiai, ačiū. Dėkuoju Edvardui. Dabar ponia Gomeš. Labai malonu Jūs vėl matyti pas mus, ponė Vimont. Norėčiau dviejų dalykų Jūsų paklausti. Kolega Ryšės Havitas jau paklausė Jūsų apie vyriausiosios įgaliotinės e, vizitą į Gazą. Ar Jūs galite įsivaizduoti kokį poveikį, ar turės kokį nors poveikį to, ką jį pamatė? Um, tolesniems veiksmams ir ar jūs tikitės, kad tai galėtų paspartinti Palestinos valstybės pripažinimo procesą. Ar jūs manote, kad tai galėtų būti dalis kažko, kas ponios Mogherini nuomonė gali, buvo būtina per savo dėrybas Gazverį tai pamatė. Aš kitas, kitą klausimą jums teikiu apie Libiją. Teismo sprendimas buvo priimtas. Bernardino Leon yra jungtinių tautų atstovas, kuris bando užtikrinti tam tikrą nacionalinį dialogą, bet tikriausiai jums nekeista, kad pastangos yra bevaisės, bet ir mūsų tai kaltė didelė dalimi ne tiek ES institucijų, bet valstybių narių, kurios neveikia e, sutelktai vieningai. Ir matome, kas vyksta. Bet tuo pačiu metu saugumo situacija yra baisi, nuo jos kenčia ne tik Libijos žmonės, bet ir mes, nes anksčiau ir vėliau su tuo susidursime, matome, ką daro islamo valstybė, e, žmonėms pjaustamos galvas. E, ambasadorius yra Tunise, e, veikiama iš Maltos ar valstybės narės iš tikrųjų suvokia, kokia yra padėtis ir kuo rizikuojama, ar jos gyvena kažkokioje e, svajonių žemėje. Ačiū. Bilan Mom, paskutinis kalbėtojas. Ačiū, pirmininkė. Trys klausimai, e, du susiję su Ukraina. Pone Vimont, e, ar buvo vertinama taryboje E, pokalbiai, e, kontaktai e, Brisbane. G20 sutiko metu, kur buvo prezidentas Putinas. Žinome, kad Europos lyderiai rengė dvišalius susitarimus su ponu Putinu. Ir kitas dalykas dėl Ukrainos. Jūs kalbėjote apie Dabar e, taryba, ponė Mogerinė, turi suvaidinti kur kas aktyvesnį vaidmenį ES. Tai yra, reikia galvoti apie tam tikrą formatą, pavyzdžiui, e, užsienio reikalų ministrų tam tikrą formatą, reikia aktyviau veikti, negu kad veikia e, ponė Ashton. Ir ponė Mogerinė galėtų būti aktyvesnė arba labiau matoma kaip politinė veikėja ir koks bus formatas. Kalbama buvo apie trišalę e, grupę, bet kas ten dalyvaus, ar e, separatistai, e, rusai ir ukrainiečiai, matau, kad tai yra trys dalys. Ir mes turime galvoti apie ES stipresnį vaidmenį ir koks galėtų būti bendravimo formatas ateityje. Kalbam apie kontaktinę grupę, bet aš, jeigu atvirai, manau, kad e, gana Ukrainos padėtis yra neaiški, kalbam apie tą triš, trišalį formatą, bet e, nėra pakankamai pusiausvyros užtikrinta toje grupėje iš Ukrainos pusės. E, Taip pat buvo kalbama apie rinkimus. Izraelyje. E, ponas Keris padarė tam tikrų pareiškimų, rinkimai artėja ir mm, yra vis sunkiau įsigilinti į situaciją koks yra ponios Mogerinė akcentas, į ką ji labiausiai e, kreipia dėmesį. Aš šiek tiek skeptiškai nusiteikęs esu dėl visų tų dalykų, bet ką Jūs galvote apie ponios Mogerinį poziciją? Ačiū, gerbiami kolegos, jau yra 19 valandų. Aš tikiuosi, kad vertėjai dar e, pabus su mumis 10-15 minučių. Prašom, ponė Vimont. Ačiū pirmininkė trumpai. Sureaguosiu į jūsų užduotus klausimus. Dėl Ukrainos. Keli iš jūsų pabrėžė tą faktą, kad taryba pabrėžė geros valdysenos būtinybę. Tikrai buvo kalbama apie tai taryboje, buvo pabrėžiama to svarba. Ponas Van taip pat pabrėžia faktą, kad asociacijos susitarime yra akivaizdus įsipareigojimas Ukrainai daryti reformas. Mes dabar privalome sudaryti veiksmų planą dėl to, kaip turėtų vykti tos reformos, ar tai būtų energetikos sektorius, ar e, piliečių paslaugų sektorius, kova su korupcija ar kiti aspektai. Visos valstybės narės mano, kad esame pasirenkę remti Ukrainą net ir finansiškai, jau tai darėme ir ketiname tai tęsti, tačiau privalome gauti ir gražą. Turime matyti pažangą, turime matyti vykdomas tas reformas, kurias pasižadėjo vykdyti Ukraina. Tai svarbi žinia, kurią privalome perduoti. Manau, kad e, tas dalykas buvo ne kartą paminėtas diskusijose. E, toliau jūs kalbėjote apie e, teisėtas pajėgas ir ar nėra prieštaravimo ir taip pat ar išvadose nėra kažkokių naujų aspektų. Mūsų išvados atitinka tai, kas buvo sakyta anksčiau. Jau ką tik kalbėjau apie tai, kad būtina Ukrainoje daryti reformas, o dėl neteisėtų pajėgų, tai jos privalo atsitraukti, privalome to reikalauti. Negana to, tai atitinka ir e, tai, kas vyko Brisbane. E. Prezidentas Putinas nuolat kartoja, kad jis nenori išaldyto konflikto rytų Ukrainoje, kad jis nenori pažeisti Ukrainos teritorinio integralumo. Vis dėlto dauguma valstybių narių nori pasižiūrėti, ar tokie pareiškimai yra sąžiningi ir nuoširdus. Galbūt galima būtų tuo remtis, bandant e, užmėgsti dialogą su Rusija. Tuo pat metu e, reikia siekti ir Minsko protokolo įgyvendinimo. E, tai yra dvi tos pačios monetos pusės. Taip pat dėl mino, pono Minomon klausimo kągi reikėtų daryti konkrečiai dėl formato. Darysime tai, kas bus palankiausia siekiant stabilumo ir taikos tame regione. Aišku, reikėtų tai daryti greičiausiai dvišalių pagrindų, bet šiandieną buvo kalbama tarp valstybių narių apie tai, kad ES turėtų dažniau dalyvauti ir imtis iniciatyvos atliekant politinius ir ekonominius veiksmus tam, kad būtų galima išklaidyti tą krizę. Tai yra ir trišalės, kontaktų grupės, taip pat ir dialogai, e, aišku, ir Rusijos separatistai ir Gaviničia e, turėtų dalyvauti, mes ketiname ir toliau e, remti tas kontaktų grupės. Ir su Kievu, su Maskva reikėtų ieškoti, kaip ES gali prisidėti, kad visi grįžtų prie dėrybų stalo. Nes kol kas trišalė grupė tikrai darė pažangą ir įgyvendino daugelį tų sprendimų, kurie buvo priimti pagal Minsko dokumentą. Taigi kyla klausimas, kaip galima būtų sustiprinti tas diplomatinės pastangas darytas tuo metu. Dar vienas dalykas - Ženevos formatas. Vyko tik tai vienas posėdis tokiu formatu, tai buvo balandžio 17 dieną. JAV, Rusija, Ukraina ir ES. Pone Ešton dalyvavo tame posėdėje. Deja, antrasis posėdis e, neįvyko, kadangi Rusija pareiškė, jog ir separatistai turėtų būti Ukrainos delegacijos dalis, o Ukrainos vyriausybė tam nepritarė. E, ir užstrigome su tą problema. Ar galima būtų vėl grįžti prie Ženevos formato, pasižiūrėsime. Bet kokiu atveju tai neturėtų užkirsti kelio vyresniai įgaliotiniai e, vesti dvišalius kontaktus ir E, pasistengti būti kaip e, įmanoma naudingesniai. Dėl pabėgėlių skaičiaus. Nenorėčiau jūsų klaidinti, bet pagal kai kuriuos duomenis jungtinių tautų vasaros pradžios e, tai yra maždaug 3-400 tūkstančių pabėgėlių, kurie juda į vakarų Ukrainą ir taip pat daugiau nei 500 tūkstančių, kurie juda į Rostovą ir kitas Rusijos vietovės. Aišku, tas skaičius e, žiemą gali išaukti. Vadinasi, privalome e, užtikrinti e, didesnę humanitarinę pagalbą. Tai bus labai svarbu per ateinančius mėnesius. Mes e, siekiame prisidėti prie humanitarinės pagalbos, Raudonasis kryžius, jungtinių e, tautų organizacija, taip pat nacionalinės įvairios e, valstybių narių agentūros prisideda prie humanitarinės pagalbos, juda vilksinės pastaraisiais mėnesiais, tad pagalba užtikrinama, bet jos reikia daugiau dėl tų pabėgėlių, kurie vyksta į vakarų Ukrainą, tai per šeimos ryšius jie gauna privačią paramą. Bet kuriuo atveju reikia suprasti, kad ta problema gali tapti rimtesnė bėgant laikui. Dėl Krymo jūs esate teisūs dėl to, kad totorių ir kitų mažumų teisės yra pažeidžiamos. Per pastarosius mėnesius mes daug apie tai kalbėjome ir ketiname tai daryti toliau. Dėl šios priežasties išvadose bus galvojama apie sankcijas prieš Krymą tam, kad pademonstruotume, jog tokia situacija mums atrodo neprimtina. Dėl ekonominių sankcijų, e, tai panašu, kad jos veiksmingos bet taip pat, kad jos kelia ir ekonominių sunkumų Rusijos ekonominiai sunkumai yra susiję ir su mūsų sankcijomis ir taip pat su naftos kainų kritimu, kadangi tai tikrai sukrėtė Rusijos ekonomiką, net ir rublis labai staigiai smuko. Mes nusprendėme, kad reikėtų atidžiai stebėti situaciją, palaukti ir jei bus kažkokių dramatiškų įvykių, tuomet reikės grįžti vėl prie šio klausimo. Dėl Bosnijos keli iš jūsų teisingai pabrėžė, kad tai yra žingsnis teisinga kryptimi. Šiandieną buvo nuspręsta, kad Vokietijos ir Junktinės karalystės dokumentas yra labai geras indėlis į diskusijas, bet ir kitos valstybės narės, pavyzdžiui, Kroatija prieš kelis mėnesius taip pat parengė labai įdomų dokumentą, be to ir Beneliukso šalis turi tam tikrų idėjų, o mes privalome kartu apie visą tai pasvarstyti. Šiandieną buvo įdomu stebėti, kad valstybės narės sutarė dėl to, kad pirmiausia reikia imtis veiksmų, yra laikas e, rodyti iniciatyvą e, šiuo klausimu, nereikėtų to apleisti, e, bet to buvo kalbama apie tam tikras sąlygas ir jų numatymą. Gal tai būtų teisingas sprendimas. O dėl Palestinos Ir e, galima paminėti kelis aspektus. Situacijoje gazoje yra vis dar labai dramatiška, nors e, buvo įvykdyti susitarimai tarp jungtinių tautų ir Izraelio vyriausybės gazo situacija ir visi <clears throat> susiję konfliktai sprendžiami labai lietai, viskas vykdoma labai lietai. Vienas pagrindinių tikslų yra uh, užkirsti kelią žiaurumams gazoje ir leisti Palestinos valdžiai grįžti į gazos teritoriją. Norima, kad valdžia būtų matoma, tiki, ja būtų tikima, bet tai nevyksta, nes Hamas ir Palestinos vadovybės pasiskirstimas ir konfliktas vis dar yra gilus ir mes tikrai negalim džiaugtis gerais pasiekimais. Ir kągi galėtų ES daryti, kaip galėtų prisidėti. Visų pirma, reikia ir toliau tęsti dėrybą su partneriais, diskutuoti su JAF, atnaujinti iniciatyvas vykdyti susitikimus ir kalbėti apie iniciatyvas, kurių galima imtis Arabijos šalise, e, galvoti apie naujas paskatas, naujas iniciatyvas, e, grįžti prie 2002 metų planą. Kaip matot, konfliktas yra senas ir įsigalėjęs ir pažanga tikrai yra nedidelė padaryta. Ir mes tikrai turėtume pagalvoti, kuo ES galėtų prisidėti, sprendžiant konfliktą, kaip ES galėtų būti rimtų veikėjų toje teritorijoje. Viskas vyksta labai lietai, bet mes norim užkirsti kelią žiaurumui ir sunkumams, kurie vis atsiranda toje teritorijoje. Dėl pripažinimo. Pripažinimo klausimas yra atskiros valstybės narės klausimas. Kai kurioje parlamentai, nacionaliniai parlamentai jau imėsi iniciatyvų. <clears throat> Pavyzdžiui, šalyje kuri man geriausiai pažįstama, po poros savaičių bus imamasi iniciatyvų parlamente, bet nereiškia, kad vyriausybė iškart imsis atitinkamų iniciatyvų. Ir taip vyksta keliose kitose ES šalyse. Kalbant, reikėtų taip pat sužinoti, kokių pažiūrų laikosi jūsų nacionalinių parlamentų atstovai. Kol kas mes stengiamės e, padaryti kuo daugiau, kad tie judėjimai būtų aktyvesni, kad nacionaliniai parlamentai veiktų efektyviau, imtųsi daugiau iniciatyvų. Libija vienas paskutinių klausimų, kuris buvo užduotas. E, pone Gomeš klausė, ar valstybės narės e, suvokia, kokia yra realybė. Aš manau, kad taip. Valstybės narės tikrai yra sunerimusios dėl tos situacijos valstybių narių atstovai e, stengiasi pateikti kažkokių minčių, kaip tas problemas išspręsti. Žiaurumo lygis yra labai didelis Lidijoje ir reikia suvokti, kad mūsų misija yra nesukurti kažkokį konkretų planą, o padėti vykdyti pasienio kontro, kontrolę Tripolyje ar Gazoje, pavyzdžiui. Dauguma ambasadų mm, pasitraukė iš teritorijos, tik trijų valstybių ambasados liko Tripolyje ir vienas ambasadorius buvo informuotas, kad turėtų pasišalinti iš Tripolio. Mes tikrai norime dirbti šioje srityje, mes suvokiame, kad tai ES interesas ir kad daug kas pastatyta ant kortos. Ir tą mes turim daryti savo saugumo tiesioginio ar netiesioginio labui. Matom pavyzdžių Šiaurės Afrikoje, Tunise, Egipte, kitose šalyse E, kaimininėse Libijos šalyje e, vis labiau ir labiau nerimauja dėl to, kas vyksta. Vertėjai baigė darbą ir atsisveikina. We have had contacts with Algeria. Uh,